Bonjour à toutes et à tous. Labą dieną visiems ir visoms. Dar kartą sveikinsiu su, su tais, kuriuos jau mačiau ryte. Taigi pradėsime mūsų dabar posėdį nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Norėčiau pasakyti, kad buvo pakeistas darbo tvarkė šiek tiek. Išdėstymas 15 punktas yra keičiamas. Ar suklydau? Atrodo, kad pirmininkė suklydo. Nuolat jie visokius pokštus man kviečia, e, kviečia tai yra krie, darbuotojai. Taigi pradėsime nuo struktūrinio dialogo dėl komisijos darbo programos 2012 metams. 2012 metų prioritetinę politiką pristatys e, ponas Piebalsgas. E, vystimosi komisaras, toliau diskusijos. Šiam darbo tvarkės e, punktui yra skiriama, e, pabandysiu dabar sugalvoti kažkokį tai laiko tarpą, sako pirmininkė, taigi pusantros valandos. Taigi, struktūrinis dialogas, komisijos darbo programa 2012 metams. Tikriausiai prisimenate, kad pagrindų susitarimas pasirašytas tarp Europos parlamento ir komisijos buvo e, spalio mėnesį 2010 metų ir pagal šį susitarimą e, parlamento komitetas gali savo pasiūlymus e, išsakyti, į kuriuos komisija turi pereinamosios metus atsižvelgti. Taigi 2012 metų programa dar nėra galutinai patvirtinta, todėl šis laikas yra tikrai labai tinkamas e, padiskutuoti su ponu Piebalgu ir pasižiūrėti, kągi galima būtų padaryti kitais metais. Turėtume aptarti e, teisės aktus, kurie gali būti siūlomi kitais metais. Reglamento pasiūlymas turėtų pakeisti e, pagalbos vystimuisi priemonę, kuri, kurios galiojimas turėtų pasibaigti 2013 metais. Taigi dabar žaliosios knygos, komunikacijų klausimus taip pat aptartume. Po šio susitikimo koordinatoriai turėtų padaryti išvadas kartu su komisijos nariu. Komitetų pirmininkams toliau turėtų būti išplatinta informacija apie komisijos programą. Apie komisijos programą 2012 metais, taigi dabar nieko nelaukdama, suteiksiu žodį ponui Pievalgui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Panius uh, ir ponai, gerbiami parlamentarai, man tikrai buvo šiandien malonu struktūrinio dialogo rėmose pasikeisti nuomonėmis e, artėjant 2012 metams, kada mūsų vystimo politika e, skirstoma tarp MDG. E, viena vertus e, biudžetinis laikotarpis turėtų baigtis 2015 metais, kita vertus kalbame apie daugiametę finansinę perspektyvą, kuriai pasiūlymus dar tik tai gausime šiais metais. Taigi dabar turime nagrinėti savotišką vidutinio laikotarpio perspektyvą ir mano įsitikinimu, turėtumėm e, daugiausiai kalbėti būtent apie MDG, tai yra apie tūkstantmečio plėtros planus. Ir e, be abejo, susidurėme situaciją, kur mes e, pripažįstame, kad reikia modernizuoti Europos vystimo politiką, padaryti ją konkretesnė, labiau koncentruota, veiksmingesnė, labiau orientuota į rezultatus. Taigi aš tikrai norėčiau, kad komisijos vaidmuo vystimosi politikoje e, sustiprėtų, e, pagyvėtų. E, tai nėra lengvas procesas, jam reikia daug įvairių elementų. Jeigu, pavyzdžiui, perskaitumėte Europos auditorių rūmų e, vertinimo ataskaitas, e, jie tikrai dirba puikų darbą, tačiau kartais keliami įdomus klausimai, pavyzdžiui, kaip e, E, kaip e, galima suprasti tokius teiginius, kad e, poveikis likti sustiprėjo, tuo tarpu projektų veiksmingumas, pripažįstama, yra sumažėjęs. Taigi, bet kuriuo atveju, kai kurie klausimai yra gana painus ir mm, juos reikia nagrinėti pakankamai tokie painioje politinėje atmosferoje, politinėme kontekste. Netaip seniai. Uh, Sudano pietuose, žinote, įsisteigė nauja vyriausybė, kita vertus e, e, Sudane pačiam, e, šiaurinėme Sudane taip pat yra problemų, ten yra, pažiūrėjau, mėlynų nagų proveržiai, lygos proveržiai ir daug kitų problemų. Taigi iš tikrųjų sulaukia ne vienas uždavinys ir be abejo mes savo darbą tęsime atsispirdami nuo tam tikro pagrindo, kuris pirmiausiai buvo padėtas paskelbus žaliasias knygas. Na ir mm, aš manau, kad esama tam tikrų ketinių principų, mm, kuriais galėtume vadovautis mm, gyvendami savo politiką ateityje. Pagrindinė intis būtų turbūt, kad reikėtų ne tik tai žodžiais, bet ir darbais įrodyti vystimo politikos veiksmingumą, mūsų taikom priemonių veiksmingumą. Ir Tai reiškia, kad e, Europos vystimo politika turėtų pirmiausiai atverti vystimosi galimybių tose šalise. Kita vertus, taip pat kalbant apie strateginius e, dokumentus, kuriuos rengia ir komisija, ir valstybės narės, e, čia irgi šis aspektas turėtų būti spindėtas ir mes turėtumėm išnaudoti galimybės, e, kurios pagrystos biudžetinėmis priemonėmis. E, e, biudžeto priemonės arba parama biudžetui be abejo turi būti siejama su vertybėmis, su tam tikromis sąlygomis, kuriuoms mes visi pritarėme. Šita politika, tai yra tiesiog ne biudžeto pagalba, bus rengiama dar iki e, e, rugsėjo mėnesio, o toliau laukia sunkiausias etapas, kad reikės visą tai paversti praktinėmis priemonėmis. Na ir be abejo, mūsų čia laukia daug uždavinių. Mums, pavyzdžiui, reikės e, pasistengti suvienyti valstybės narės ir pasiekti vienodo požiūrio į tiesiog nebiudžetinę paramą. Taip pat reikės nustatyti bendras temprimines priemonės, strateginės kryptis, kurios leistų, pavyzdžiui, spręsti skurdo problemas ir kai kurias kitas problemas. Kuriant daugiametę finansinę perspektyvą 2011 metais mes turėsime pagrindą tolesniam darybam 2012 metais. Ir e, sunkmečių mes be abejo puikiai suvokiame, kokie iššūkiai mūsų laukia, tačiau tai neturėtų silpninti mūsų ambicijų e, arba lėšų, kurias e, skiriamas vystymą bendradarbiavimą. Mes esame E, įsipareigoja iki 2050 metų skirti po maždaug 0,7 e, procentus e, bendro nacionalinio produkto vystimo reikmėms. Ir aš esu pasiryžęs parodė aiškis pavyzdys, kokios pridinės vertės gali duoti Europos pagalba. Be abejo, mūsų darbai mūsų planavimas dar toli gražu nėra baigtas, tačiau aš dabar jau galėčiau nurodyti bent jau keturias sritis, e, kuriuose mes galime padaryti daugiau. Mes turime paklausti, ką mes galim daugiau nuveikti tiek europinėme ligmenyje, tiek e, nacionalinėme ligmenyje. E, iš tikrųjų, komisija, jeigu jos veikla tinkamai planuojama, gali būti daug daugiau negu tik tai kažkoks tai paskirsimo mechanizmas 28 valstybių donorių pinigams paskirstyti. Tai jinai gali nešti pritinės vertės. Pavyzdžiui, e, mes turime precedentinę e, vieną bendrą vieningą rinką e, ir šitas sėkmingas pavyzdys galėtų būti perkeltas į kitas pasaulio vietas, kitus pasaulio regionus visomis prieinamomis priemonėmis. Kalbant apie besivystantį pasaulį, ypatingai e, Afrikos dalį, pietus nuo Saharos, Čia iš tikrųjų mes turėtumėm e, padaryti viską, ką įmanoma, kad pagerintumėm ten esančią padėtį ir komisija gali nešti pridėtinės vertės. Be finansinių priemonių komisija taip pat gali pasidalinti e, žiniomis, patirtimi, ilgalaikę patirtimi, e, vystant ekonominę bei politinę integraciją. Na ir galų gale mes galime panaudoti politinę nuseklumą mechanizmus vystimo srityje, pavyzdžiui, sukurdami uh, tam tikrą e, taikę draugišką aplinką arba e, imdamės tam tikrų priemonių skirtų kovai su e, klimato kaita. Taip pat galime padėti kurti pajamas vietose, panaudodami įvairias valstybių narių priemonės bei mechanizmus, finansinės paramos mechanizmus ir panaudodami taip pat sukauptą patirtį. Mes taip pat galime nešti pridėtinės vertės e, sveikatos priežiūros ir švietimo srityje ir iš tikrųjų galime nuveikti daug daugiau negu bet kuris kitas donoras pasaulyje. Kaip jau sakiau, aš e, pasisakau už e, paramą biudžetui iš principo, kadangi tai gali būti iš tikrųjų pokyčių varmo jėga, kuri katalizuoja tas pokyčius, kuri sukuria platformą vyriausybėms vykdyti reikiamas reformas ir taip pat stiprina pačių tų vyriausybių galimybės e, aukti tiek ekonomiškai, tiek e, demokratiškai. Tačiau manau, kad šita priemonė turėtų būti taikoma kur kas selektyviau ir tikslingiau negu iki šiol. Pavyzdžiui, nes neįvykiai įvykiai tik sustiprina mano nuomonę, kad biudžetinė pagalba e, gali būti naudojama tose valstybėse, kurios pritarė mūsų puoselėjams demokratinėms bei žmogus teisų vertybėms. Ir tuomet iš tikrųjų tai yra puikus įrankis e, pozityviems pokyčiams e, sukurti. E, taip pat puoselėtom vertybėm. Tačiau mes turime pripažinti, kad jokia vystimo politika nebus sėkminga, jeigu tose regionuose nebus laikomasi demokratinių vertybių ir nebus gerbimas žmogus teisės. Be abejo, mes kitą vertus, nori nenori, turime skirti ypatingą dėmesį trapioms valstybėms. Ir turime pasinduoti taip pat e, Lisabono starties sukurtomis galimybėmis, e, vėlgi sprendžiant e, įvairias tokias trapes, nestabilės situacijas. Na, aš norėčiau apžvelgti taip pat pažangos ataskaita, regionės vystimas iš tikrųjų turėtų būti grinčiamas labiau konkrečiai pritaikytoms kiekvienai valstybei priemonėms instrumentais. E, e, mes turime tam tikros patirties e, Ramioninio regione ir galbūt galėtum šią patirtį panaudoti ir kitose zonose, pavyzdžiui, Vidurinėje Azijoje ar panašiai. Tai būtų vienas iš mūsų artimiausių planų. Pavasarį mes ketiname išleisti, paskelbti tradicinę ataskaitą dėl skaitomybės. Ir apžvelgsime, kaip e, sekasi valstybėms pasiekti tą užsibrėžtą 0,7 procentų be nacionalinių pajamų e, skirimą iki 2050 metų. Taip pat ten pateiksime įvairiausių um, kitų statistinių domenų apie es teikiamą pagalbą. Na ir um, paveikslas galbūt nėra visiškai mus tenkinantis, bet kita vertus jis teikia vilčių. Um, ateityje panašu, kad paramos lygis tik tai didės, mes tikrai turėtumėm e, skirti daugiau lėšų e, pagalbai teikti. E, panašu, kad Europos pagalbai skirtos lėšos pasieks 53,8 milijardų eurų lygį. Ir vis dėlto tokiu lygiu mes pasiektum tik 0,56 procentų nacionalinių pajamų lygį iki 2010 metų. Taigi e, tas paveikslas nėra vienalytis. E, e, yra valstybių, kurios iš tikrųjų labai stipriai padidino savo išlaidas skiriamas vystimo pagalbai, tai būtų Rinktinė karalystė ir Niderlandai, netgi Portugalija, nors jie ištiko sunkmetis. Tačiau yra valstybių, kurios iš tikrųjų dar gerokai turėtų pasitempti. Uh, ir jos turėtų tai padaryti, kadangi kitaip mes turime labai nevienalytę padėtį. E, aš tą progą norėčiau kreiptis ir į gerbiamą šio komiteto narius, e, kad jie paspaustų pirmiausiai naujai įstojusios valstybės, kadangi iš naujai įstojusių valstybių e, na, E, praktiškai tik tai Kipras, nebent galbūt artėja kažkur tai prie to 70 procentų lygmens, kuris siektinas, visos kitos valstybės lieka toli. Ir labai svarbu. E, e, E, kad šios valstybės pasiektų e, bent jau 0,33 nu, procentų lygmenį. E, kai kurios valstybės bando pasitengti tokiu, tokiu rodikliu, tačiau tai iš tikrųjų nėra primtina, kadangi mes E, neišvengiamai turime pasiekti situaciją, kada ir šios naujai įstojusios valstybės turės pasiekti tam, tikras, e, tam tikrą išlaidų lygį tiek humanitariniam operacijom, tiek kariniam išlaidom ir panašiai. Na, su šitą problemą suduria beveik visos naujai įstojusios valstybės. E, ir be abejo, mums teks dar nemažai įdėti pastangų aiškinančiam valstybėm, kad jos privalo daugiau lėšų skirti vystimo reikmėms. E, kita vertus, situacija tikrai nėra labai jau tokia liūdnanti, kaip sakiau. E, yra visai tikėtina, kad ta 0,7 procento riba bus pasiekta. Ir situacija turėtų pagerėti veikti, jo labiau, kad daug vilti teikiančių požymį mes matome kai kuriuose kitose valstybės narėse. 2012 metai, gerbiami parlamentarai, nebus e, perpildyti komunikatais ir pasiūlymais. Veikiau mes kalbėsime apie konkrečias gyvenimo priemonės ir tai bus metai, kada mes labai daug dėmesio skirsime be abejo būsimai finansiniai perspektyvai. Aš e, be abejo šiame procese visur palaikysiu šių su jais, kadangi tai procesas, kuris nebus lengvas ir mes turėsime ne tik tai tinkamai subalansuoti bičianą, bet taip pat ir turėsime apsispręsti, kaip apskaitai bus leidžiamas tos lėšos, kur kokiuose sektoriuose. Aš manau, kad kol kas mes vis dar e, kovojame su ta situacija, kada e, vykdoma daug gerų projektų, bet jų poveikis, realus poveikis nėra toks jau akivaizdus. Taigi, be abejo, turėsime ieškoti galimybių spręsti šias problemas ateityje. Be abejo, teisinga būtų pasakyti, kad šios dienos pranešime nenuskambėjo labai daug naujų iniciatyvų, tačiau aš įstikinęs, kad mes apskritai turėtumėm e, stengtis modernizuoti mūsų projektus, turėtumėm pasistengti išlaikyti savo įsipareigojimus, e, paremti besivystantį pasaulį, besivystančią šalis, tokiu lygiu, kaip esame įsipareigoję. Na ir taip pat e, turėtumėm ieškoti būdų modernizuoti vystimo politiką, galbūt taip pat pagerinti tiesioginės biudžetinės paramos mechanizmą. Uh, Mes neturėtumėm dabar perkrūdį savęs įvairiom strategijom, o veikiau turėtumėm tikrai žiūrėti, kokį poveikį duoda mūsų priemonės ir ieškoti būdų, kaip e, realiai pagerinti situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, jeigu jie to pageidauja. Ponas Mičelas, prašom. Thank you. Ačiū ponia Pirinkė, ačiū komisarui už pasisakymą. Malonu, kad jūs kalbate apie svarbius klausimus, nes ypač dabar šiais laikais, kai daug valstybių narių e, nenori didinti biudžeto išlaidų, tikimės padaryti palaikį. Tikėjusi, tikėjusi, kad pakalbėsite ir apie sanglaudą, apie atitikime, man atrodo, komisija ir nustačius apie 6 milijardus eurų per metus, kuriuos būtų galima, galima skirti vystamai paramai, jeigu būtų sutikimas iš valstybė narių pusės ir suderinamumas su, valstyb, su Europos Sąjunga. Ir aišku, dėl tos sanglodos ir suderinamumo yra daug e, pasipriešinimo iš valstybių narių. Galbūt pats laikas valstybinės rese e, išjudinti visuomenės nuomonę, jeigu žmonės pamatytų, pamatytų kad tos šešis milijardus būtų galima e, skirti ir jie pamatytų, kiek galima išgelbėti vaikų ar moterų gyvybių, tai galbūt pavyktų tuos pinigus paskirti. Galbūt reikėtų su visuomenė pradėti apie tai kalbėtis. Dėl dokumento trumpai norėčiau pakalbėti. Malonu matyti, kad nemažai ten minima mažų ir vidutinių įmonių, e, nedidelių kaštų finansavimo, bioįvairovės, klimato kaitos, tų sričių paminėjimas yra labai gerai. Kai nuvykstu į Afriką, e, pamatai, kad Afrikoje dažnai vaikai mobiliu telefonu geriau naudojas negu aš. Labai gerai. Bet juos įgalinti tai daryti, tai reiškia atpalaiduoti kapitalą, tai yra jiems suteikti nuosavybę. Esame apie tai kalbėję komitete, jeigu žmonės gali naudotis tam tikrą nusavybę, jie tada įleidžia šaknis, jie siekia daugiau. Ne, turi ambicijų, neneigiamą prasme. Norėčiau, kad pagalvotumėte apie tai. Sveikinu tuos elementus, kurie yra jūsų dokumente, tačiau kaip e, e, daugiau paskatinti tą e, prisėmimą nusavybės Ir paskutinis dalykas yra, aš žinau, nežinau ar jūs, kad Afrikoje, Pietų Afrikoje, Madagaskare, Ganoje egzistuoja projektas, mokslo projektas, kuris tinka tik Afrikai arba Australijai. Ir čia yra du konkuruojantis interesai. Norėčiau, kad jūsų direktoratas susipažintų su projektu nes gali būti, kad jūs galbūt gali būti, kad jūs tam padėtumėte Afrikoje. E, aš suprantu, kad jūs negirdėjote apie tai, tačiau jūs galite tai sudominti, nes jeigu mokslo projektai pradėtų vykti Afrikoje, tai galbūt e, tai galėtų pradėt, padėtų inicijuoti daug kitų projektų. E, taigi aš norėjau paminėti tą vieną projektą, kuris gali būti vykdomas arba Afrikoje, arba Australijoje. Ir visai gali būti, galbūt jūs susidomėsite ir aš atsiųsiu jums informacijos. Ačiū. Dabar žodis panui Bermanui iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė pavėlavau, būtų malonu, jeigu jūs galėtumėte atsiųsti savo tekstą, nes atrodo, aš ne viską išgirdau. Tik keletas pastebėjimų. 2012 m. darbo programa mūsų frakcija mano, kad 12 metų prioritetas yra tai, kad komisija pateiktų teisėkuros iniciatyvą didinti skaidrumą, skaidrumą išgauna, išgaunamai pramoniai. Jungtinėse uh, uh valstijose egzistuoja Franks Dodso Dolo Franko įstatymas, kuris reikalauja išgaunamąją pramonę labai aiškiai pateiks informaciją apie savo projektus, ne tik kaip jie funkcionuoja, bet kuo jie pagristi. Šelui tai nepatinka ir jie nori, kad būtų e, Europoje atitinkami teisės aktai primti, kad būtų visą tai patikiami kaip per šalių ataskaitas. E, taigi, galbūt reikėtų pasiremti Junktinių valstybių pavyzdžių, kad e, informacija būtų teikiama kiekvienam projektui. Ar mokėmi tinkamai mokesčiai tose šalise, ar tinkamai vertinamas jų poveikis aplinkai. Į visus tos klausimus reikės išvelgti. Aš manau, kad pasauliu greitai besikeičiant ir tas alkis e, žaliavoms labai smarkiai auga, turime labai aiškiai pasakyti, kad Europa neturėtų siekti savo trumpalaikių interesų ir užsitikrinti išteklius, kurių reikia pramoniai, tačiau daryti tai e, garbingai, kad kiekviena šalis gautų tai, kas joms priklauso ir galėtų pačios plėtotis, kad besivystančioms šalioms tai būtų taip pat naudinga. Taigi norėčiau girdėti jūsų padažą, kad kažkas bus padaryta ir norėčiau išgirsti, koks galėtų būti grafikas. Yra dar kitų daug e, temų, bet galbūt kiti apie tai kalbės. ES pridėtinė vertė yra potencialus politinis svoris. Tas svoris egzistuos tik tada, jeigu kalbėsime vienu balsu ir maksimaliai jis bus girdimas, kai bus kalbama politiniais klausimais. Ten, kur siekiame demokratijos, žmogaus teisų, e, e, teisės viršnybės veikimo įvairiose pasaulio vietose. Jeigu, jeigu mes būtume kalbėję vienu balsu, tai galbūt nebūtų tokio nepasitikėjimo ES atžvilgių. Dabar tiesiog te galime stengtis pakeisti mūsų e, elgesį ir paremti tuos judėjimus Tunise, Egipte ir panašiai. E, na, o matote, kaip Etijopija, kaip e, vidmainingai elgiamės su vyriausybėmis, kurios negerbė demokratijos ir žmogaus teisė. Tas pats atitinka ir vienodoms teisėms, kai ES turi suvaidinti vaidmenį, kur kitos šalis, Kinija, Rusija, iš tikrųjų negerbė kitų teisų. Čia Europa gali pasiekti pokyčių ir čia yra ES vertė e, pas, kitų pasaulio šalių piliečių atžvilgių. Čia viskas, ne, dar ne viskas, dar vienas dalykas. Dėl suderinamumo vystimosi politikoje. Man labai kelia nerima sustarimas dėl laisvos prekybos su Indija. Jis gali e, generinių vaistų eksportą Indijoje na, sumažinti. Kas atsakingas komisijoje už tai yra atsižvelgiama į šį klausimą. Tai susiję ne tik su generiniais vaistais, bet ir kitais dalykais, pavyzdžiui, žvejyba. Vystamosios politikos suderinamumas e, yra įrašytas kaip reikalaujamas sutartyje, kas už tai atsakingas. Mes turime savo pranešėją Ska Kellerą šiuo klausimu, bet kas yra komisijoje atsakingas? Ar jūs? Tikrai klausimas. Aiškus dabar žodis e, ponui Šalį Grens iš Aldės. Taip, ačiū. Aš taip pat norėjau padėkoti komisijos e, nariui už atvykimą e, čia su mumis susitikti, priešingai negu kad kiti komisijos nariai daro. Taigi mes tikrai labai vertiname e, šią galimybę. Iš esmės pritariu tam, ką jūs sakėte, tik tai norėčiau keletą papildomų pastabų išsakyti. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl paramos iš biudžeto. Šiame komitete reikėtų pasakyti, kad mes esame įsitikinę, jog reikia tęsti šią linkmę dirbti. Mes tarpusavėje jau esame parengę argumentų, tačiau jeigu dabar išklausytume uh, tai, kas sakoma apie pagalbą iš biudžeto kitose komitetuose, tai susidarys įspūdis, kad kitame pasaulyje mes gyvename. Vakar e, biudžeto komiteto posėdėje dalyvavau ir tikrai man susidarė įspūdis, e, kad e, mums reikia dėti nemažai pasak, pastangų tam, kad imtume suprasti vieni kitus, ypač dėl paramos iš biudžeto. Ir aš Manau, kad tokia situacija nėra vien tik tai tame mano minėtame komitete. Kad ir kaip ten bebūtų, mūsų komitetas parlamente yra geriausias ir reikia dėti visas pastangas tam, kad kiti galėtų mūsų pasivyti, taigi reikėtų galbūt juos pamokyti. Reikalui esant galėtume galbūt surenkti bendrą komiteto posėdį su užsienio reikalų komitetu ir su biudžeto kontrolės komitetu. Mūsų kolegos e, nėra dirbę toje točia, tokiamis pačiamis aplinkybėmis, kaip kad mes, galbūt dėl to jie e, taip elgesi. Dabar kitas dalykas dėl 2012 metų, dėl rezultatų, taip tikrai tam pritarčiau. Na, ir jūs daug kalbėjote apie politikos modernizavimą. Norėčiau Jums porą pasiūlymų dabar pateikti. Pirmiausia, manau, kad ES turi turėti konceptualiaja prasme inovacijų gebėjimų. Ir ne pirmą kartą teikiu tokį štai pasiūlymą, dėl keleto priežasčių tai darau. Pirmoji priežastis yra pati svarbiausia. Mes esame tie paramos teikėjai, kurie e, remiasi tam tikromis vertybėmis ir esame, ko gero, vieninteliai remdam, besiremiantis tokiamis vertybėmis vykdami užsienio politiką. Ir nereikėtų dėl to raudonuoti, reikėtų galbūt net atvirkščiai ambicingesnių tikslų e, siekti. Ir šiais metais Istambulė bei Lozanoje bus dvi konferencijos dėl Paryžiaus deklaracijos ir kitos deklaracijos, taigi galbūt reikėtų bandyti įtraukti ir kitas su Afrikos valstybėmis bendradarbiaujančias valstybės, uh, į šį procesą ir bandyti nes, ne vien tik tai suinteresuotumu remtis. Dabar dėl Stambulo konferencijos. Ši tema yra viena iš tų, kurią reikėtų aptarti išsameu. Trumpai pasakysiu. Svarbiausia čia yra du klausimai. Ar kovosime su skurdu visur, ar kovosime su skurdu tik tai tose e, valstybėse su skurdu, kurios gali naudotis mūsų e, programa pagal nustatytus kriterijus. Jeigu kovotume su skurdu visur, tai galima būtų čia paramą teikti ir Kinijai, ir Indijai, ir Brazilijai, kurios laikomas besivystinčiomis šalimis, gal net išsivyščiusiomis šalimis, galima sakyti. Jeigu šių šalių mes nepaskatintume e, tolygiau paskirstyti savo sukūriamų turtų šalių viduje, tai ko gero sudėtinga būtų kovoti su skurdu tose valstybėse, nes būtent tos pačios valstybės turi priemonių kovoti su skurdu. E, Maničiau, kad konferencija, Stambulo ypač konferencijos metu galima būtų apie tai kalbėti. Na ir dabar, kągi darytume su Vašingtono konsensusu, ar jau galutinai reikėtų jį palaidoti, ar mm, galbūt kažkuo reikėtų jį pakeisti, jei taip, tai kuo. Na ir kitas klausimas, svarbus klausimas, kurį minėjote. Manau, kad čia tikrai galite tikėtis mūsų paramos, mūsų bendradarbiavimo. Tai yra pasiekti vienos 27 e, valstybių narių e, politikos, vieningos politikos. Biudžetas, ko gero, nebus didesnis negu kad turime šiandien į tokio dydžio. Tačiau jeigu pavyktų e, bendrai e, naudotis valstybių narių bei ES turimomis priemonėmis, tai tikrai galima būtų geresnių rezultatų pasiekti. Ir Na, galbūt galėtume. Taip, tikrai programa yra ambicinga. Europos Sąjunga tikrai turėtų čia nustatyti prioritetus šioje ambicingoje politikoje ir kiti turėtų sekti mūsų pavyzdžių. Man atrodo, kad mes dar galime tikrai, mes turime priežasčių būti tokiais ambicingais. Ačiū dabar žodis ponui Deva iš ACR. E ačiū ponė pirmininkė. Komisarė, ačiū, kad atvykote pas mus ir aiškiai išdėstėte savo tikslus. Paminėjote 52,8 milijardų eurų, kuriuos išleidote vyrioms programams Prieš kelis mėnesius sakėte, kad norite padidinti, padidinti elektrifikacijos programas Afrikoje. Man atrodė tai puikiai idėja, nes tai paspartintų švietimo, sveikatos tikslų siekimą. Ir galėtume, galėtume išgirsti iš jūsų duomenų apie turto registravimą ir apie neformalų verslą. Besivystančios šalyse yra daug verslo įmonių, kurios daug e, ką gamina, bet nepriklauso oficialiai ekonomikai, nes nėra tinkamai registruotos. Turta jos generuoja, e, suteikia darbą, tačiau nemoka mokesčių, neįtrauktos į bendro nacionalinio bendrų nesalių pajamų e, skaičiavimą. Ir niekur neatsispindi, nors užimtumą suteikia ir kuria turtą. Jeigu galima formalizuoti tą neformalų sektorių per registracijos procesą, būtų galima padidinti tą turtą tiesiog vienu paspaudimu. Ar galima būtų, Andris, išgirsti iš jūsų komentarą apie tai? Ačiū dabar žodis ponė Grace iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponė Piebalks. Dėkoju, kad atvykote su mumis susitikti. Taigi, frakcijos vardu norėčiau iš jūsų išgirsti labai konkrečių atsakymų trijose srityse. Pirmiausia, mus kasgi neramina tai būtų teisės aktų gyvendinimo stebėsena. Mums tai atrodo būtina. Podimata pranešimas yra parengtas dėl inovatoriškų finansinių instrumentų ir ponios Eva Žaly pranešimas dėl finan... fis... mokestinio fiskalinio valdymo besivystančiose valstybėse. Norėtume tik tai sužinoti, e, kokia tasa yra numatyta suteikti e, šiems pranešimams, kas konkrečiai E, būtų padaryta ir kaip būtų su pajamomis iš mokesčių, kovojant su klimato kaina, kaita bei padedant šioms šalims. Kitas mus neramintis dalykas yra visi tie klausimai, kurie susiję su mais, apsirūpinimu maistu pasaulyje. Tai susiję yra tiek su e, žali, manipulacijomis žalo, spe, spekulacijos žaliavomis, bendro, tai yra susijęs su bendraja žemės, e, žuvinkystės, atsiprašau, politika. Norėčiau tik tai paklausti, ką komisija yra numačiusi padaryti, kad būtų užtikrinta teisė į maistą pagal vystimo politiką. Na ir kitas paskutinis specifiškesnis klausimas susijęs su socialinės politikos išorės dimensija. Šiame komitete visai neseniai buvo patvirtinta nuomonė, kurioje aiškiai yra prašoma komisijos pasisakyti už socialinių nuostatų įtraukimą į PPO susitarimus ir užtikrinti, kad preferencinėse priekybos e, susitarimuose numatytos socialinės e, nuostatos būtų privalomojo pobūdžio ir būtų už nesilaikimas sankcijos numatytos. Taigi dabar ką esate pasirengę e, padaryti šioje srityje ir ką konkrečiai pasirengę esate daryti tam, kad tai neliktų vien tik tai tuščiai žodžiais. Ačiū. Du kiti koordinatoriai salėje dabar jau nėra. Tai dabar perduosiu žodį nariams, ponas Kešman. Kalbėtas kalbame mikrofonu. Pardon. Thank you. Oui, absolument, pardon. Désolé. Uh, um, most people would actually pay me to turn the microphone off. Tiesą sakant, daugelis žmonių būtų linkę man primokėti, kad išsijungčiau mikrofoną, kai pasisakau. Taigi labai džiaugiuosi, kad uh, dabar, kaip tik čia susidarė dauguma tokių, kurie nori, kad aš kalbėčiau ir nori mane išgirsti. Kamsarė, mes jūsų nepaleisime taip paprastai, taip lengvai. Jūs turite puikią e, veiksmų programą metų likučiams ir e, jūs iš tikrųjų e, vykdote šią programą labai aktyviai tiek, tiek komisijoje, tiek ir bendradarbiavimus su parlamentu. Aš tą progą noriu pasveikinti. Tačiau ką norėčiau įduoti išvykstančiam, tai būtų e, palinkėjimas e, ne tik apsiriboti tuo, dėl ko jau sutarta yra, bet e, imtis naujų dalykų paremtų tuo, kas jau iki šiol nuveikta. Ir čia paminėsiu keletą dalykų. Jūs, pavyzdžiui, paminėjote, jog valstybės narys turėtų būti uh, E, laikomas atsakingomis e, dėl to, kad vykdė savo įsipareigojimą skirti 0,7 procento bendrų nacionalinių e, pajamų. Komisija panašu jau rengia ataskaitą ar valstybės narės sugeba, arba bent jau artėja, sugeba vykti šitą tikslą, arba bent jau artėja prie jo. Tai ir sukurtų tą politinį spaudimą, kurio jūs raginote padaryti. Nes būtent pasirodžius tokia ataskaitai mes galėtumėm kalbėtis grįžčiau su savo vyriausybėmis. E, toliau jūs kalbėjote apie tai, kad komisija gali tapti 28-uoju donoru. Tai neprimtina mintis, aš manau, kad e, mes esame bendras vienas ir pats stambiausias pasaulio donoras ir visiškai neprimtina, kad e, mes, pažiūrėjau, dalyvaudami jungtinių tautų tam tikrose pastarimuose ar panašiai turime tik tai stebė, stebėtojo teisės. O e, ACP kolega balsuoja prieš mus. E, e, taigi manau, kad yra vėlgi tas neteisingas įgaliojimų pasiskirstimas. Vėlgi kalbame apie ACP regiono e, valstybės ir kur lieka tada visos tos vertybės, visi tie reikalavimai ir, ir, ir, ir sąlygos. Vėlgi ACP į mus nežiūri rimtai. Socialiniam socialinių reikalų komitete, e, vėlgi atsipa regiono, e, buvo svarstomas homoseksualumo klausimas ir jie tai vardijo kaip reiškinį. Na, e, vėlgi, nežinau, ar tai yra reiškinys, priimsiu tai kaip komplimentas. Ir kultūrinį kontekstą, tačiau galiu pasakyti, kad kiekvienas narys dalyvavęs ten atsisakė nagrinėti šią temą, apskaitai pasakė, kad tai iš viso e, nenagrinėtinas klausimas. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm e, remtis vokiečių modeliu. Pavyzdžiui, praeitą savaitę jie paskelbė, kad e, Malaviui jie nutraukė pagalbą kadangi be kita ko, Maras nesilaiko žmogus teisų ir jie planuoja naują įstatymą projektą, kuris numatytų baudžiamą atsakomybę už homoseksualinius santykius. Taigi, iš tikrųjų, jeigu mes nesimsime priemonių, kurios pagrystų ir gintų tas vertybės, kurias mes giname, tai partnerystė visada bus e, neligi. Be abejo, galima laikytis ir e, kinų pasirinktos strategijos, kada šiausiai yra flirtuojama ir traukiamas valstybės, tarkim, mainais mineralinius kažkokius išteklius, e, teikiant e, pinigus ar panašiai. E, taip pat e, gerai nuskambėjo mintis apie tą išgaunamąją gavybos pramonę. E, tai iš tikrųjų galėtų būti vienas iš davinių mūsų ateičiai. E, e, Galbūt tai leistų taip pat e, novatyviai surinkti papildomų lėšų, kurių labai trūksta dabar kovojant su klimato kaita ar sprendžiant skurdo problemas ar panašiai. E, galbūt turėtumėm e, taip pat aktyviau kovoti ir su mokesčių salom, tam tikro mokesčių, mokesčių nemokančiamis valstybėmis, nes mūsų pačių šalis, mūsų pačių uh, valstybės narės kartais kuria tam tikras uh, zonas, kurios yra laisvos nuo mokesčių režimo. Uh, na ir iš tikrųjų, uh, jeigu norime uh, pasiekti tūkstantmečio plėtros uh, planų, jeigu norime taip pat įgyventi daugelį kitų savo planų, pirmiausiai turi būti siejama su švaria energetika. Ir uh, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu būtų, kad būtų siejama mūsų humanitarinė pagalba, mūsų vystymo operacijos ir daugelis kitų iniciatyvų. Be abejo, noriu pasveikinti jūsų jau nuveiktų darbų. Tai nėra e, klausimai, tai veikiau galbūt idėjos ateičiai. E, pagalba už veiksmingumą, pagalba už priekybą. E, galėtų būti vienas iš tokių priemonių, vieni iš tų instrumentų, kadangi manau, kad mes turėtumėm parduoti savaip E, ES jų valstybių narių gebėjimą tobulinti vienokią ir kitokią politiką šią srityje. Monda. Aš kaip ir visi esu užsirašusi į sąrašą, taigi dabar perduosiu savo žodį, poniai Piebalgai. Mes, politikai, matome, kad piliečiai labai didžiuojasi tuo, ką ES daro vystomosios pagalbos rytyje. Tačiau jie nesupranta, kad mes nekeliame griežtesnių sąlygų. Uh, net jeigu tai kai kuriuose valstybėse gali būti utopiška. Žinau, kad reikėtų galbūt griežčiau dabar elgtis su tam tikromis valstybėmis, kurios nesilaiko žmogaus teisų principų. Iš jūsų pasisakymo supratau, na, jūs šiek tiek apie tai kalbėjote, ar tikrai bus saligiškumo sistema numatyta ir įgyvendinta. Ačiū. Dabar vėl perimsiu žodį, kad suteikčiau žodį poniai Sarai Žantiniai. Ačiū. Ačiū. E, e, jūs užsiminėte, kad e, bus pradamas diskusijos dėl poveikio ataskaitos ir Ten buvo daug kalbama apie tą įtraukiantį augimą, inclusive growth. Ir e, iš tikrųjų norėčiau iškirsti jūsų supratimą, kaip jūs traktuojate šitą frazę, kadangi aš manau, tai labai padėtų ir mūsų pranešėjai, ponui Kašmar. Ir e, taip pat e, mes tęsėme diskusijas apie prekes Kita vertus, Europos komisija iškėlė iniciatyvą dėl žaliavų, kas be abejo turės įtakos mūsų santykiams su Afrika. Taigi, koks jūsų ir jūsų e, generalinio direktorato vaidmuo šioje žaliavų iniciatyvoje? Pavyzdžiui, kai aš uh, nagrinėjau ten, kas buvo, kas buvo Dot Franko dokumente. Um, buvo, ten, ten buvo paskelta, kad daugiausiai vis tik tai dalyvavo prekybos generalinis direktoratas komisaras Barnie ir panašiai man įdomu, koks jūsų vaidmuo. Toliau e, dėl uh, žemės. Žemės užgrabimo. Ir uh, Buvo nuskambėję šiokių tokių kaltinimų, kad ES taip pat mėgina e, užgrobti tam tikras žemės. E, buvo kaltinimų, kad e, Europos bendrovės kai kurios, na, sakykime, pakankamai aktyviai reiškia, jeigu ne tiesioginiam žemė grobime, tai, tai bent jau ieško žemių e, besivystančiose valstybėse, kur auginamos kultūros, e, tačiau vietiniai gyventojai nebūtinai iš to gauna naudos. Ir dar nuskambėjo naujas terminas jūros užgrobimas. Vėlgi, mane domina, kokia jūsų nuomonė ir šio klausimu. Čia bandoma pasakyti, kad Europos e, žvėjai eksploatuoja jūrų išteklius e, vakarų Afrikos pakrantėse. Ir dėl to vietos žvėjai nebegali pragyventi. Taigi, ką Jūs manote apie tą vadinamą jūrų grobstimą? Ačiū. Madame de Kaiser. Ačiū dabar, ponė Dekaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš be jokios abejonės pritarčiau tiems prašymams, kuriuos išsakė mano frakcijos atstovai, teisės aktų iniciatyva dėl kasybos pramonės. Na, bet prie to negryšiu, nes tai jau buvo plačiai aptarta. Aš, ponė Pievalgai, norėjau, kad Galiausiai būtų parengtas komisijos komunikatas dėl socialinės apsaugos, kaip kad tai buvo siūlyta tarybos išvadose, jeigu gerai atsimenu, 2007 m. birželio 21 dienos išvadose. Pirmiausia, mūsų komitetas yra parengęs rezoliuciją dėl sveikatos e, pietinėje Afrikos žemynų dalyje. Buvo kalbama apie sveikatos draudimo bendrovės šiame regione. Nes, ko gero, tik tai šitaip galima būtų sureaguoti į šią situaciją. Tačiau matome, kad Šiaurės Afrikos valstybėse vyksta revoliucijos ir Kartais nusistovėję režimai yra autokratiniai. Mes nesikišimo vardan kartais tiesiog paliekame juos kaip ir likimo valiai, tačiau galbūt galėtume paremti pilietinę šių šalių visuomenę. Man atrodo, kad šiandien esame suinteresuoti ne vien tik tai sveikatos e, srityje remti šią šalis, tiesiog turime remti ir pilietinę visuomenę, remti tuos judėjimus, kurie atsiranda daugelį Afrikos valstybių. Galbūt taip galėtume paremti naujas demokratijas ateityje. Taigi reikia geležį kalti tol, kol ji karšta, reikėtų galbūt paremti komunikatą dėl socialinės apsaugos ir ko gero čia reikėtų tai padaryti ve... dėl politinių interesų taip pat. Ačiū dabar žodis poniai Teuterus. Ačiū pirmininkė. Komisarė, nebekartosiu tai, ką jau pasakė mano kolegos. Galų gale aš galiu tik pritarti daugumai komentarų. Manau, kad mes palaikėme daugelį jūsų ankstesnių politinių iniciatyvų savo rezoliucijomis. Ir noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog pripažįstate Kipro, arba pripažinote Kipro vaidmenį. Kipras iš tikrųjų yra mažutė valstybė su daugybė problemų, tačiau nepaisant viso to, jisai puikiai sudorojo savo įsipareigojimas vystimo srityje ir aš to didžiuojasi. E, Komisarė, norėjau paklausti jūsų nuomonės dėl Turkijos užsispyrsio atsisakymo kviesti Kiprą dalyvauti Stambulė kitą mėnesį vykstančiame e, vystimas pasitarime. Jūs atstovausite 25 valstybėm narėm ir e, kiek suprantu, jūs turite demonstruoti solidarumą su visomis ES valstybėmis narėmis. E, taigi, ar jūs galite sutikti su tuo, kad Kipras nebus atstovaujamas šitame aukščios lygio sutikime? Pane Sarink, e, ačiū komisarė už tai, kad pasidalinote savo požiūriu į Europos vystimo politiką per ateinančius metus. Uh, Man iš tikrųjų apmaudu išgirsti, kad iš naujų valstybių narių tik tai Kipras daugiau mažiau e, vykdo savo įsipareigojimus e, plėtros srityje. Ir jeigu rastumėm kokiu nors būdu e, priversti kitas valstybės narės irgi laikytis šių įsipareigojimų, tai būtų puiku. Manau, kad reikėtų kažkaip mobilizuoti viešąją nuomonę. Tai galbūt padėtų, tačiau nežinau, ar tai pasiteisintų, kadangi bent jau mano šalyje yra labai sunku įtikinti žmonės, kad mes uh, e, turėtumėm dar skirti kažką tai ir kitų šalių gyventojams. Na ir tiek viešoji nuomonė, tiek ir politikai, kol kas bijau, kad e, byloja apie tam tikrą egoizmą. E, taigi galbūt būtų galima jums kažkokių tai priemonių, kurios tiesiog priveis netvarkai pareigotų jos prisidėti. Kitas klausimas, kurį norėjau iškelti, būtų apie tai, kaip padaryti, kad mūsų balsas būtų ne tik tai girdimas, bet kad jo būtų įsiklausoma ir, ir kad jo būtų vadovaujamasi tarptautinėse institucijose. Pavyzdžiui, e, e visai neseniai e, jungtinės tautos buvo balsuojama dėl rezoliucijos, kur, kur, kur, kur buvo įtrauktos nuostatos iš mūsų paskelbtų rezoliucijų, tačiau nesu tikra, kad mūsų iniciatyvos visur yra priimamos domen, ypatingai dabar, kada jungtinėse tautose mes turime tik stebėtojų statusą. Nežinau, ar mes tikrai galime e, kažkokiais tai būdais uh, užtikrinti, kad uh, tos mintis, tos tie pasiūlymai, kurie įtraukia mūsų rezoliucijos, būtų iš tikrųjų priimti domen tarptautinėje arenoje. Ačiū, toliau punga. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Mm, norėčiau jūs mums iškelti klausimą apie PDU. Jūs kalbėjote apie ramiojo vandenino regiono šalis ir Karibų šalis labai nekantriai laukčiau komisijos iniciatyvinio dokumento dėl pagrindų susitarimo su šio regionų e, šalimis. Aš tikiuosi, kad e, naujasis susitarimas sustiprins ryšius tarp ES ir šio regiono valstybių. Taigi nekantrai lauksiu jūsų pasiūlymo šioje srityje. Ačiū. Na, o dabar žodis ponai Noizeriui. Ačiū, ponė komisijos nary. Jūs savo kalboje aiškiai pasakėte, kad yra daug sričių, kuriuose reikėtų padirbėti. Ko gero, greitai bus dar ir naujų valstybių, tokios kaip Šiaurės Afrikos valstybės bei Dramblio kaulo krantas. Ir tikrai šis darbas yra titaniškas darbas, kurio jūs įmatės. Ko gero, ateitie dar naujų šalių atsiras tokių. Tikrai reikia reikia daryti spaudimą valstybėms narėms tam, kad būtų pasiektas 0,75 e, procentai e, bendrų nacionalinių pajamų ir tikrai reikėtų prikišamai pirštų rodyti į tas valstybės, e, kurios to nedaro. Jeigu jau Kipras, Portugalija tokiais sunkiais laikais laikosi to įsipareigojimo, tai reikia, kad ir kiti tai darytų. Aš šiandien ryte kalbėjausi su komisijos narių Fiulė. Tikrai dėl prisijungimo, dėl įstojimo sutarčių reikėtų jau dabar iš ankstinių dėrybų stadijoje pasakyti būsimoms valstybėms narėms, kad yra 0,75 procentų kriterijus, kurio reikės laikytis, reikėtų nuolat ir, kaip man aiškiau, tai kartoti. Labai džiaugiuosi, kad Europos komisija bei mūsų komitetas e, gegužės mėnesį Budapešte struktūrinį dialogą pradėsi. Kartu su vietos e, bei civilinės visuomenės atstovais mes galėsime užmėgsti ryšius ir ko gero tik tai taip vyriausybės galės e, tinkamiau veikti, tai atitinkamai susiję yra su socialinės apsaugos veikatos draudimo sistemomis, kurias reikėtų stiprinti šalise partnerėse. Štai pavyzdžiui, Kongė situacija yra labai e, prasta, tačiau čia nėra absoliučiai jokios veikatos draudimo sistemos, taigi reikėtų dar ir, ir šis šalis praktiškai neturi jokių pajamų besivystančios šalis taip pat turėtų būti įtrauktos į šią diskusiją. Dabar e, tūkstantmečio tikslai vaikų mirtingumo srityje. Mirštančių vaikų bei motinų e, srityje matome, kad skaičiai daug labiau nerimo keliantis yra Indijoje negu kad, pavyzdžiui, Afrikos valstybėse. Indija turi atominį ginklą, vykdo kosmoso tyrinėjimo pačias ambicingiausias programas. Ir štai tokios šalis tikrai privalo užtikrinti savo gyventojų e, sveikatos apsaugą. Na ir dabar kas dėl pajamų iš m, gautų iš bankinių sandorių apmokestinimo. Jeigu mes tai sėtume su kova su skurdu, tai tada bent jau būtume tikri, kad šios lėšos pasieks tikslą. Šiandien ryte turėjome puikią diskusiją apie karinių operacijų bei humanitarinių operacijų e, maišymą į vieną katilą, taip sakant. Taigi, aš dabar konstatuoju štai tokį dalyką vystomoji pagalba bei humanitarinė pagalba daug labiau, daug dažniau negu kad anksčiau yra siejama su karinė intervencija. Ir mes norime, kad karinė intervencija būtų atsieta nuo to. Dabar išskirtinė tvarka poniai Kreslė suteiksiu žodį, bet paprašysiu kalbėti labai trumpai. Aš pasisakau kolegos K. Kellerio vardu, kuris norėjo užduoti konkretų klausimą. Kokios būtų konkrečios idėjos kitai finansiniai perspektyvai, kokios idėjos būtų dėl finansinių priemonių architektūros, pavyzdžiui, kai bus e, reformuojama DCI ir ką jūs, ką jūs turite, kokių minčių turite ateičiai. Ačiū. Žodis ponui Piebalks. Prašom, jums žodis. Uh, well, um, um, I will start with uh, saying that. Uh... Pirmiausia, pasakysiu, kad vystamasis bendradarbiavimas yra ko gero komplikuočiausia politikos sritis. Ir visą laiką esi žeminamas, kai reikia atsakyti labai daug klausimų ir nepateiki patenkinamų atsakymų netgi savo požiūrių. Tačiau aš pasistengsiu bent jau aiškiau atsakyti kai kuriuos klausimus ir bent jau pateikti idėjų, keletą idėjų kitais klausimais. Gei Mičelo klausimų dėl tų šešių milijardų kuri dėl nepakankamo koordinavimo ir darbo pasidalėjimo tarp 27 valstybių narių ir komisijos. Mes geriname savo darbą. Buvo pavyzdys Haitis, e, Dramblio kaulo krantas, vėlgi bendrą programą darys, kursime ir Pietų Sudanas taip pat. Man atrodo, tais atvejais mes sugebėsime pademonstruoti gerą darbą. Tačiau tam, kad visa mašina veiktų sklandžiai, prireiks nemažai pastangų. Reikia įvykdyti dvi iš ankstinės sąlygas. Reikia sutikti, kad turime bendras, bendrus e, šalių strategijos dokumentus. Tai galbūt ir lengva padaryti. Tačiau antra yra bendri programavimo ciklai. Čia mm, iki šiol nebuvo pakankamai noro, bent jau tarp susitikimuose tarp generalių direktorių dirbti, spręsti šį klausimą. Mes dar kartą padarys, pabandysime, jeigu nepavyks, negalime leisti, kad būtų prarasti pinigai. Galbūt reikės pateikti ES teisėkuros iniciatyvą šioje srityje tai nėra nacionalinio suvereniteto problema, tai yra mm, būtinumas su mokesčių mokėtojų pinigais elgtis atsakingai. Aš netmetu, kad savanoriškų pagrindų to ne, gali nepavykti padaryti. Todėl bandytume pasiremti Lisabonos sutartimi ir taupydami pinigus pateikti e, teisėkoros iniciatyvą. Reikia neprarasti tų šių milijardų. Dėl nusavybės mažų ir vidutinių įmonių, e, kur e, Nirdži askė, klausė manęs apie tuos dalykus. Reikia pagalvoti, kaip galima daugiau apie šios klausimus, kai kursime naują komunikatą apie vystamosios politikos modernizavimą. Galbūt dar mano e, darbuotojų dokumentai galėtų pagalvoti apie tai. Reikia įvertinti visų pirma, kokią padėtį esame. Kalbame daug apie tai, pažanga labai maža. Ir reformų, jeigu reformų nebus, tai pažangos tikrai nebus. Mes pasistengsime pagalvoti apie tai, kaip galima daugiau ir e, dėl mokslinių projektų būtų labai įdomu sužinoti daugiau informacijos. Rengėme keletą mokslinių projektų per septintąją pagrindų programą, per vystamąją bendradarbiavimą. Tai nėra didelės sumos, bet mes jau bandome skatinti tokį mokslinio darbo didėjimą tose šalise tai galbūt bus naudinga ateičiai. Teiso klausimas. Žinoma, tekstą atsiūsime. Skaidrumo iniciatyva. Lankiausi Adis prieš keletą savaičių su komisaru Barnyje. Ir tai, ką jis sakė, atrodo, leidžia man manyti, kad jis remia mano požiūrį, kad reikia pateikti teisėkuros pasiūlymą rudenį Šalių ataskaitos yra svarbios, tačiau reikia visiškai skaidriai pademonstruoti mūsų veiklą besivystančiame pasaulyje. Bent jau iš to, ką jisai sakė, aš nemačiau jokių prieštaravimų tarp jo ir mano minčių. Poveikio vertinimai vyksta. Tačiau ir šiaip e, negaliu pažadėti, bet manau, kad aš būčiau pasirengęs ateiti pas jūs ir pasiaiškinti, jeigu 12 metais nepateiktume teisėkuros pasiūlymą. Ar tai laikyti jūsų pažadu? Iš mano pusės taip, aš pažadu, nes man gali ir nepavykti, man juk. Aš esu atsakingas už vystamosios politikos derinimą. Ir į mane reikia kreiptis keliančios klausimus, jeigu matote, kad kas nors e, neteisingai daro tai aišku, kas yra atsakingas komisijoje už tai. Kaip yra dabar, aš nustepčiau, jeigu mums nepavyktų to padaryti, dinamika yra pozityvi. Ar galiu paprašyti patikslinimo šiuo klausimu? Galbūt ne dabar. Taigi atsakymas yra, mes dirbame šią kryptimį. Negaliu dėl poveikio, nepažadėti daugiau, kol nepadarytas poveikio vertinimas. Pirmininkė, maldauju, darosi labai neaišku. Nematau jokių problemų, jeigu reikia patikslinti. Labai trumpai. Jūs pažadėjote, kad pasistengsite pateikti pasiūlymą dėl Dodo Franko tai, tipo įstatymo. Aš kalbėjausiu su Barnyje. Dot Frankas susideda iš dviejų dalių. Vienas dalykas yra skaidrumas ir antikorupcija, dėl to dirba Barnyje. Kita dalis yra dėl konfliktinių metalų, tinkamo tikrinimo ir atsakomybės. Jis toje srityje nedirba. Gal galite jo paprašyti tai daryti, nes jūs jūsų pažadas mums turėtų būti susijęs su konfliktiniais metalais, ne dėl skaidrumo. Aš atsižvelgsiu jūsų pasiūlymą. Man problemų dėl e, konfliktinių metalų nekyla, bet e, jis toje srityje nedirba. Kol kas mes e, kalbame apie šalių ataskaitas, tačiau pažadu pasidomėti tuo dėl potencialių būdų, kad būtų vienas balsas. Vienoje diskusijoje buvo, e, kažkas sakė, kad turime daug balsų ir ne, ne, neturime vieno signalo. Nėra tai blogai, bet mums reikia didelės paramos e, vyriausiai galiotiniai, kad iš tikrųjų mes kalbėtume vienodai, galbūt ir ne vienu balsu tačiau jei turime teikti visą paramą juodus darbuotojams taip pat, vystomojo bendradavimo srityje galiu pasakyti, kad reikia koordinuoti, koreguoti darbą, tačiau išsiskirimų tokių nėra. Būtent išorės santykiuose reikia e, teikti daug paramos išorės veiksmų tarnybai ir vyriausiai galiotiniai, kad e, jie galėtų geriau dirbti. Dėl Čarlzo klausimų, dėl pedagoginės paramos. Aš esu pasirengęs bet kokiame komitete, komitete ar na, diskusijoje dalyvauti parlamente. Dėl biudžeto paramos mes teisingai mastome, turime aiškinti tai ir kiti, kitiems, kokia yra nauda ir kokia yra, kokia yra pavojai ir kaip tai daryti ateityje reikėtų. Dėl naujojo. ir dėl Stambulo. Žinoma, čia yra galimybė geriau pakalbėti apie, apie menk, mažiausiai išsivysiusių šalių politiką, tačiau aiškiai galima pademonstruoti, kad yra šalių, kur reikia daugiau dirbti ir galbūt neortodoksiškai, kad būtų pasiekta daugiau rezultatų dėl 27 politikai ir vienos politikos bendros. Man atrodo, kad e, svarbiausias elementas yra parama biudžetoj. Jeigu mes turėsime bendrą supratimą, todėl tada pasieksime gerą žingsnį į priekį dėl bendrų ciklų ir bendrų šalių strategijų dokumentų turime suderinti savo pozicijas. Aš dažnai kalbuosiu su valstybėmis narėmis. Nėra tokio didelio požiūrių išsiskirimo, tačiau kai kalbama apie taikymą, tuomet kyla problemos. Mes nekovojame. Ir nėra daug skirtingų idėjų taryboje, tačiau, kai prasideda taikymas, tuomet keliai išsiskiria. Kitas klausimas dėl verslo sektoriaus. Paprašys, paprašysiu savo darbuotojų pasidomėti šiuo klausimu, nes aš visiškai pritariu, kad reikia, kad neformalus sektorius taptų formaliu. Ką reiškia visapimantis augimas? Kol nėra ekonomika formali, tai nebus to augimo. Taigi mes turime pasistengti, e, pasidarbuoti e, įgyvendinant tą jūsų mintį. Reikia taip pat e, pasidomėti ekonominės analizės klausimais. Šarlotės klausimas. E, labai sunku atsakyti į jūsų klausimą. Aš dėl padimatą pranešimą, aš pritariu tam to pranešimo dvasiai ir vėliau galbūt pasakysiu, kokiu galėtume pateikti konkrečių pasiūlymų dėl inovatyvų finansavimo šaltinių mums reikia atlikti poveikio analizę prieš e, daugiau idėjų pasiūlant. Maisto saugumas ir spekulacijos. Mes rėmėme Prancūzijos pirmininkavimą G20, sprendžiant šį klausimą galbūt sėkmė bus ribota, tačiau matant, kas vyksta realiai ir atsižvelgiant į tai, kad mes keičiame savo politiką ir tuomet e, besivystančių šalių situacija tapo geresnė negu 2008 metais. Neturime būti kol kas, aišku, visiškai patenkinti tuo, ką nuveikėme maisto saugos rytyje, tačiau situacija pagerėjo. Kai e, mūsų iniciatyva turėjo vieną milijardą ir sulaukėme gero derliaus e, besivystačiose šalyse, jeigu sustiprinsime savo e, paramą žemės ūkio sektoriui, tvariam žemės ūkio sektoriui, tai tam reikia skirti daugiau dėmesio, kad šalis pačios galėtų uh, apsirūpinti maisto produktais. Ir mano gaunami pranešimai šiandien renrimo didelio nekelia, tačiau dėmesio ateičiai vis tiek reikalauja. Dėl socialinių nuostatų Veronika irgi apie tai kalbėjo, aš grįšiu prie šio klausimo vėliau. Dėl Makso klausimo Maiklui pirmą dėkoju už malonius žodžius dėl svarbiausių dalykų, pagrindinės vertybės. Turime daug reikalauti iš kitų šią prasme. Suprantu, yra provokacijų mūsų atžvilgių. ir turėtume joms nepasiduokite, turime laikytis savo pozicijų, tačiau Jeigu matome, kad žmogaus teisų situacija blogėja, tai negalima naudoti biudžeto paramos. Tai yra viena iš sąlygų. Tai nieko bendro neturi su e, mūsų šalimis partnerėmis. Tiesiog mes patys turime būti nuoseklus. Aš norėčiau nuosekliai žiūrėti į biudžeto paramą. Jeigu rugsėjo mėnesį pateiksime komunikatą, e, parengsime tarybos išvados, kad turime E, elgtis e, visi kaip vienas. Neturi, negali būti taip, kad Vokietija elgtųsi vienaip, o mes kitaip. Turime elgtis vieningai, kai matome, kad žmogaus teisų situacija blogėja, ne, vis, ne visą e, paramą nutraukti, tačiau nutraukti paramą, pavyzdžiui, vyriausybei, jeigu mes su jais fundamentaliai nesutarėme ir tendencijos blogėja. Aš visiškai Jums pritariu. Ir reikia šiek tiek kantrybės parlamente, kad visi nešokinėtume į skirtingas puses. po ataskaitų šalis ėmė eiti skirtingomis kryptimis. Tas pats dėl žemės, žmogaus teisų padėties. Pirmiausia, reikia aptarti ir po to imtis e, veiksmų. Jeigu vieni užbėga kitiems iš žokių, tai kitiems tampa sudėtingiau. Reikia elgtis vieningai. Jungtinės tautos. Aš a, e, norėčiau pasistengti apginti mūsų partnerės. Balsavimas, kurį pralaimėjome, pademonstravo, kad reikia dirbti smarkiau. Dabar tikrai mes, e, išras veiksmų tarybėjo, mes dirbame daug, aiškinami, kodėl mums toks svarbus balsavimas e, jungtinėse tautose. Tai yra identiteto balsavimas. Mes kaip ES norime pasisakyti jungtinėse tautose. Mes prašome ne per daug. Mes patikėme visus paaiškinimus ir pasakėme, kad jeigu turite klausimus, e, užduokite tos klausimus. E, tačiau, kai bus e, balsavimas, tikiuosi, kad AKR šalis mus parems. Jeigu ne, tai bus aišku, kad jiems nerūpi partneriai. Tačiau dėl ankstesnio balsavimo, tai nereikėtų spręsti, ko nors ar smerkti. Tai buvo praeitis, mes pasimokėme, ir niekas šiandien negali sakyti, kad mes nepaaiškiname, kodėl tai yra svarbu, kokia tai tuo balsavimo esmė. Ta darome visais legmenimis, jungtinėse tautose, vyriau, tarp vyriausybių. Negaliu pasakyti, kad mes ap, nesižvelgėme, kad ir į menkiausią šalį jungtinėse tautose. Ir manau, kad balsavimas parodys, kas nori su mumis dirbti su mumis, o kas ne. Tačiau nesakau, kad e, tai nėra laisvas balsavimas, kiekviena šalis turi savo nuomonę. Tačiau aš manau, kad mūsų partneriai patenkinti mūsų atsakymais ir mm, mes sakome, kad jeigu nori pozityvaus balsavimo, tai aiškini žmonėms ir kartais susilaukia nemalonių uh, klausimų, kodėl jūs pakeitėte, ar patvirtinote Lisabono sutartį ar panašiai. Gauni klausimų ir pabandai juos atsakyti. Taigi nereikia darytis atgal ir reikia renktis e, pozityviam balsavimui. Dėl 0,7 procentų ataskaitos būtų naudinga tokio sulaukti. Čia sakymas į ponę skretų klausimą. Ar galima priversti taip padaryti? Ne, tai pakirstų nacionalinio suveriteto principą su Rumunijos e, vyriausybė kalbėjęs, jie sakė, iki 2015 metų jie pasieks tą skaičių. Kiti sako, mes dabar turime daug sunkumų, pasivysime vėliau. Tačiau manau, kad vienintelis būdas yra per parlamento darbą, per jūsų spaudimą siekti tų rezultatų reikėtų, kad, ne, kad Europos Sąjunga neverstų, o kvieštų per politinį pavyzdį, politinę lyderystę pasiekti tų tikslų. Dėl uh, išgaunamosios pramonės atsakiau, kiek galėjau. Aš sakiau, kad aš čia esu atsakingas. Negaliu vertinti kiekvieno pasiūlymo Pavyzdžiui, kalbėjome apie intelektinės nusaibės teisės ir aš kalbėjau apie tai, ką tai reiškia besivystančioms šalims. Ypač kai kalbama apie medikamentus, sveikatos apsaugą. Aš turiu labai aiškiai kalbėti politikos derinimo klausimus kolegijoje. Tai yra mano vaidmuo, mano tarnybos vaidmuo. Mes turime visą kompetenciją. Mes netikėme pasiūlymų kol kas. Mes tiesiog kaip vartininkas kol kas elgiamės, tačiau einame teisinga kryptimi. Dėl sąlygų klausimas taip. <laughs> reikia kur kas daugiau sąlygų. Galų gale tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, nes pagaliau mes tada pakartame savo patikimumą. Reikia atvirai diskutuoti su žmonėmis. Reikia tiesiog būti sažiningiems savo ir partnerių atžvilgiu. Ponios Argentinai klausimas, kas yra visai traukiantis augimas? Neapsimetinėsiu, kad galiu pateikti apibriežti. Man tai reiškia, kad kuo daugiau viešųjų gerybių sukūrėme, tuo daugiau jų turi būti paskirstama piliečiams per socialinės tarnybas. Jeigu yra daugiau augimo, turiu socialinės sistemas, kurios pajamas vienodžiau paskirsto tarp gyventojų. Tai nėra BVP augimas, bet kiek BVP yra perpaskirstoma visoje visuomenėje. Žaliavų medžiagų iniciatyva, manau, kad tekstas nebuvo toks blogas. Ta iniciatyva nebuvo neteisinga politikos e, suderinimumo vystimuisi prasme. Galbūt nepakankamai ambicinga, bet buvo teisinga šią prasme. Dėl žemės užgrobimo šiuo metu, mano žiniomis, ne Europos bendrovės ten yra susijęs, tai Saudė Arabija, Saudė Arabija, Kinija, Indija, kurios turi ten įkišusios yra e, nagus. E, geriausias būdas spręsti tai yra skaidrumas sandorose, žemės sandorose, kad visa tai būtų skelbiama, nes besivystančios šalis kartais mano, kad mes per daug sąlygų keliame ir nesuprantame, kas vyksta. Manau, kad skaudrimas yra vienintelis būdas. Reikia paskelbti duomenis apie kiekvieną sandorį, tada aišku, kas dalyvauja, kokios, kokiamis sąlygomis ir kiek tai galima vadinti žemės grobimu. Veronikos klausimas. Aš įsipareigoju renkti komunikatą 12 metams. Tikrai tai yra svarbus klausimas. Klausimas svarbus įvairiams sritims ir tikrai įsipareigoju, kad mes parengsime komunikatą 12 metais. Panios Teohorus klausimas. Aš vertinu tai, ką jūs darote Kipre ir tai man duoda vilties, kad šalis įstojusios po ketvirtųjų metų taps e, lyderėmis. Jūs netgi viršėjate rodiklio, taigi kviečiu ir toliau tai daryti. Na, dėl Stambulo tai yra e, jungtinių tautų renginys. Aš pastikrinsiu, negali būti, kad viena jungtinių tautų ES šalių negavo kvietimo į konferenciją. Mes spręsime šį klausimą. Na, o ES delegacija taip pat dalyvauja parlamento delegacija ir pasistengsime išspręsti klausimus susijusius su ES šalių delegacijomis. Tikrai įsipareigoju pasiekti teisingo dalyvavimo. Visos ES šalis gali dalyvauti. Manau, kad taip ir bus. dėl rekomendacijų. Labai apgalėstauju, kad buvau Uzbekistane, negalėjau dalyvauti parlamento diskusijoje. Labai gaila, kad kad susidarė nuomonė, kad į jūsų pasiūlymus neatsižvelgiama. Mes pasistengsime pagerinti situaciją. Tikrai pažadu, kad atsižvelgsime į parlamento pasiūlymus. Galbūt ne visada mes laikomės vienodos nuomonės, tačiau turite jausti, kad mes tikrai girdime jūs, o dėl, dėl mažiausiai iš visų šalių konferencijos tikrai nėra skirtingų nuomonių. Dėl ponios Ponga klausimo. Mes esame kalbėjomės apie tai ir mūsų finansiniai pasiūlymai yra rengiami čia kalbam apie mažas e, šalis e, e, Karibų jūros baseinę, tikrai reikės spręsti jų klausimus. Pono Noizerio klausimas. Taip, yra didžiulių iššūkių, su kuriais susidarėme ir mes, ir parlamentas. Įvykiai Šiaurės Afrikoje reiškia, kad reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad daug skurdžių šalių nėra mūsų kaiminystėje. Dabar visi kalba apie Šiaurės Afriką ir pamiršta, kad yra daug skurdesnių, sunkesnėje situacijoje esančių šalių, reikia, kuriams reikia padėti. Taigi nauji iššūkiai rodo, kad mums reikia nepamiršti skurdžiausių šalių. Visiškai nepamirštant Šiaurės Afrikos e, problemų. Tai nėra tiek e, vystamoje sabandarbiavimo politikos klausimas, o paramos vyriausybėms ar žmonėms. Yra kitų šalių, kur tikrai e, daugiau problemų ir turime to nepamiršti. vykstant procesui galbūt mes galime skurti tam tikrą akį vystamą bendradarbiavimo srityje. su kuriomis šalimis ES turėtų dirbti. Pirmiausia, nuo labiausiai pažeidžiamų ir tada matytume, kiek mes galime eiti. Kai kalbame apie Indiją, nemanau, kad ES turėtų remti ją. Nesakau, kad valstybės narės to neturėtų daryti. ES dėmesys daugiausia skiriamas labiausiai pažeidžiamoms, tačiau Indija, Brazilija visą laiką bus skurdo e, vietų, tačiau Europos Sąjunga daugiausia dėmesio turėtų skirti labiausiai pažeidžiamoms šalims. Dėl pasiūlymo dėl finansinių sandario mokesčio. Šiuo metu manau, kad mums reikia paremti Prancūziją, pirminkaujančią G20 šiuo klausimu ir linkiu jiems ko geriausios sėkmės. Ir turime pagalvoti, koks bus atsakymas, jeigu darybose sėkmės nebus. Dėl mokesčių daugiau nekalbėsiu. Ar dėl Europos komisijos finansavimo mes karinės paramos neteikėme. Humanitarinę pagalbą ir vystamąją pagalbą. Ir mes Žinoma, Dramblio kaulo kranto atvejs bus e, geras pavyzdys, tačiau iki šiol mes neturėjome įpračio sieti ar netgi aptarinėti tokius dalykus. nematau, kad būtų tendencija tai daryti. Galbūt teisingai, jūs sakote, kad valstybės, mm, valstybės narės karinė prasme kažką darytų, tačiau nematau, kad jos tą smarkiai darytų. Mūsų parama yra humanitarinė vystamoji pagalba. Dėl kitos finansinės perspektyvos man jau baigėsi laikas. Aš kalbėjau apie tai Sūrio komitete Mano nuomonė, kiek galima pasakyti viešai, kolegija surenks seminarą 4-5 dienomis. Vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės programos. Turėsime patvirtinti pasiūlymą kolegijoje 29-30 birželio. Šiuo metu negaliu daugiau pasakyti. Palyginti su tuo, ką sakiau surė komitete. Tada poniai Keller pasakyčiau, kad e, jį galėtų pasidomėti mano atsakymais į klausimus tenai. Ačiū. Merci beaucoup. Just to mention, Commissioner, that... Uh... Paminėsiu tik tai, komisarė, kad jūs šiame komitete dalyvaujate dažniau negu kai kurie mūsų parlamentarai, taigi mes už tai tikrai jums labai dėkingi. Merci beaucoup. bientôt procéder au vote. Gerbiami parlamentarai, norėčiau paprašyti tylos, kaip įmanoma greičiau, kad išeitų tie, kurie išeina iš salės, balsuosime. Šiandien balsuosime elektroniškai, išsitraukite korteles. 1, 2, 3, pradėsime. Prašau tylos ir tvarkos. Voilà, nous allons procéder au vote. Le... Pradėsime balsuoti. Turime 15 minučių balsavimui. Ar e, esate pasirengę korteles jau? Ar galime pradėti? Oui, j'ai ma carte. Voilà. Un essai. Aš irgi turiu savo kortelę, taigi dabar pabandysime, ar viskas veikia. Prašome balsuoti. Dar ne visi balsavo? Gerai, kad pabandėme, nes ne visi dar atrodo turi veikiančias korteles. Ar veikia? Dar trūksta kažko. Šešių žmonių trūksta. Penkių dabar. Vis dar šešių žmonių, sako pirmininkė, trūksta. Dabar jau dviejų. Kas dar nepabalsavo? Du žmonės. Pabandykite gal atsisėsti į kitą vietą. Prie kito pultelio. Persiskit kitur. Il manque encore deux personnes. Dar dviejų žmonių vis dar trūksta. Ah, monsieur Deva. Ça marche pas? Vis dar neveikia. Vienas žmogus vis dar savo kortelės nėra patikrinęs. Veronika, greičiau. Veronikos mums tik tai ir te trūko. Na ir dar vis dėlto vieno žmogaus trūksta. Ah, ça y est. Ça y est. Okay. Na, dabar niekur nebepersiskit, nejudėkit, nebekvepuokit, viskas gerai. Balsavimas baigtas. Taigi, BŽUP artėjant 2020, apsirūpinimas maistų, gamtos ištekliais ir teritorinė pusiausvėra su jų būsimų uždavinių sprendimas. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Ne, taigi juk sakėme, kad elektroniškai balsuosime. Atsiprašau, pati dabar suklydau. Man buvo pasakyta, kad visi balsavimai elektroniniai. Ne, dabar man jau sako, kad nebe už viską balsuosime elektroniškai. Dabar kelsime rankas. Kas už? Atsiprašau, suklaidinimą. Kas už? Ar suskaičiavote? Kas prieš? Priimta. Patikrinkime. Elektroniškai. Kas už? kas prieš, tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Atrodo, kad patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Vėl tikriname. Balsavimas pradedamas elektroniškai. Kažkieno telefonas skamba ir ausinėse nepaprastai trukdo klausytis vertimo. Prašome išjungti telefonus. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dabar. Balsavimas baigtas. Atmesta. Žodinis pakeitimas, pirmasis žodinis pakeitimas yra pakeistas kažkuom tai, sako pirmininkė. Taigi, trimis atskiromis dalimis balsuosime. Už tai trys atskiros dalis, ar ne? Taip. Tai tada už pirmąją dalį. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Na, man atrodo, kad Atmesta, bet patikrinkime elektroniškai vis tiek. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Ne, vis dėlto pereikime iš karto prie 13 pakeitimo, sako pirmininkė. Kas už 13 pakeitimas? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš? Visada labai menka balsų persvara viskas vyksta. Nelabai aišku, patikrinkime elektroniškai. Tikriname. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. Vieno balso persvara. Antrasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę, priimta. Ne, sekantis toliau atmestama, atkrenta. Pereikime prie 19. Ne, prie 21, sako pirmininkė. Taigi 21 pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, priimta. 22, kas už? Prieš, vėl neaišku, tikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Labai menka balsų persvara, kad būtų aišku viskas iš pirmo žvilgsnio. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. Kas kartą vieno, dviejų balsų persvara viskas vyksta, taip kad geriau patikrinti. 28 dabar kas už. Ne, vis dėlto 25. Pirminkės prašo, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko? Atmesta. 28. Už. Prieš. Patikrinkime. E, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Pereikime dabar prie 33. Kas už? Prieš. Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmesta, bet nesu tikra. Tikrinkime vėl. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 35. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 36 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 38. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 40 pakeitimas, kas už. Prieš. Kas susilaiko. Vėl sunku spręsti, tikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43 pakeitimas už. Prieš Vėl neaišku. Kas susilaiko? Patikrinkime. Pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Prašau tylos. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 39 už. Ne, atrodo, kad tai atkrenta. Viena patarėja sako atkrenta, kita nesusitarkite. Neatkrenta. Taigi 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, atmesta, bet patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 44. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Atsiprašau, patvirtinta. Toliau trečiasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaiko? Patikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 pakeitimas už. Prieš. Tikrinkime. Pradedame balsavimą. Neigiamas balsavimas. Patvirtinta. 47 už Ne, tai atkrenta. 48 dabar. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 49. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Na ir dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės. Elektroniškai reikia už tai balsuoti. Kas už visą nuomonę? Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Tai štai, prašau, patvirtiname. Ačiū.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 Euh, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir en silence. Prašyčiau už salės išeiti tyliai netriukšmaujant. Norėtume tęsti posėdį. Tylos prašau. Merci de respecter les gens qui veulent terminer la réunion. Parašytume šiek tiek pagarbos tiem žmonėms, kurie pagydauja toliau uh, ramiai tęsti posėdį. Tikrai neįmanoma dirbti tokiam sąlygom. Kaip kad praėjusio posėdžio metu buvo paprašyta. Prašyčiau tylos. Šiandien antrasis pasikeitimas nuomonėmis dėl pono Kasmariko pranešimo. Šis pranešimas susijęs su e, įtrauktimi parengta tų vystimusi su žaliaja knyga šią temą. Tai yra puikia proga dabar išplėtoti mūsų diskusiją šioje srityje, ypač atsižvelgiant į diskusiją su ponu Piebalku. Priminsiu, kad mūsų komitetas buvo užsakęs tyrimą, tyrimo kopijos šiandien buvo išplatintos. Dabar iš karto perduosiu žodį ponui Kasmerikui pranešėjui, kad jis mūsų pažindintų su šiuo klausimu. E, e, Ačiū, ponia pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad turime šiandien progos dar kartą aptarti šį klausimą plėtros politikos poveikis Be jokios abejonės šis klausimas labai svarbus yra, su manimi susisiekė nemažai NVO, įvairiausių kitų institucijų dėl žaliosios knygos. Labai gerai, kad turime galimybę dar kartą apie tai padiskutuoti. Praėjusi kartą aptarėme tą blendingą vadinamai. Tai yra maišomas, maišomas yra, e, vys, maišomi vystimo tipai Dabar pati žalioji knyga buvo parengta pagal platesnį kontekstą negu kad šis dokumentas. Buvo atsižvelgta čia į, kitas, į kitus ES sprendimus, daugiametis daugiametė finansinė programa, finansiniai instrumentai, parama iš biudžeto. Kontekstas tikrai labai platus. Nenorėčiau dabar kartoti mūsų dviejų praėjusių posėdžių diskusijų rezultatų. Norėčiau tik tai susikoncentruoti su tuo, prie to, kas yra svarbiausia, kokia turi būti, koks turi būti parlamento siunčiamas signalas. Jau apie tai diskutavome. Manau, kad čia dėrėtų priminti, jog Europos Sąjunga turi labai neblogą e, vystimo politikos pagrindą. Šis pagrindas buvo jau aptartas su taryba bei komisija e, siekiant e, europinio konsensuso vystimos srityje. Taip pat turime šios politikos tikslų apibrištis, aiškiai apibrištus tikslus e, Lisabonos sutartyje reikėtų pašalinti skurdą. Šis tikslas nepasikeitė. Tiek sutarties, tiek konsensuso tikslas nebuvo pakeistas ir neturėtų keistis. Taip pat ir mūsų ataskaitoje dėl žaliosios knygos. Kitas svarbus klausimas - Europos komisija turėtų pabandyti surasti būdų, kaip galima būtų e, vystomosios pagalbos veiksmingumą didinti bei poveikį Strasbūrė taip pat apie tai buvo jau kalbėta. Jungtinių tautų, su jungtinėmis tautomis buvo apie tai kalbėta. Strasbūrė kai kurie kalbėtojai e, sakė, kad vien tik tai trys šalis per 40 metų sugebėjo peržengti nustatytą ribą. Tai yra ta riba, kuri skiria skurdžias ir vidutiniškai išsivyščiusios šalis. Diskusijos dėl vystimosi yra būtinos ir labai svarbios, tačiau lygiai taip pat reikia susitarti dėl to, kaip šis įtrauktimi paremtas vystimasis turėtų būti interpretuojamas. Mes sutinkame su tuo, kad tai turi būti siejama su neligybių, socialinių neligybių e, šalinimu. Vien tik tai apie augimą čia nereikėtų kalbėti. Pats augimas augimui neapima e, skirtumų mažinimo. Reikia apimti socialinius, fiskalinius klausimus. Mes Strasbūrė buvome susitikę su Bilu Geitsu ir ko gero dalyvavę susitikime e, prisimena tai, ką jis sakė apie fiskalinius klausimus. Bilas Geitsas mano, kad per po keleto metų technologijos taip smarkiai pasikeis, kad veiksmingos e, fiskalinės sistemos galės būti įdėktos tose šalyse, kurios jų dar neturi. Taigi mes turėsime galimybę remtis ir vietos e, gebėjimais, e, skatindami augimą. Taigi tas įtrauktimi parengtas augimas yra susijęs su skurdo mažinimu bei naikinimu. Dabar kitas svarbus dalykas, trečiasis aspektas sveikatos švietimo sistemų finansavimas. Tai yra labai svarbu, nes jeigu to nebūtų, augimas nebūtų paremtas įtrauktimi. Tai yra būtina sąlyga tam, kad galėtume kalbėti apie įtrauktimi paremtą augimą. Augimą reikia sieti su skurdo mažinimu. Ketvirtasis svarbus dalykas, kurį čia reikėtų žinoti Europos komisija siūlo didesnį dėmesį skirti rezultatams. Taip, tai yra teigiamas dalykas, tačiau reikėtų atsargiai pasižiūrėti ir į rodiklius, kuriais remiantis bus matuojamas veiksmingumas. Rodikliai neturi būti pernelyg abstraktus, jie turi būti konkretus. Šiandien ryte kalbėjome apie humanitarnę pagalbą Ir kartais susiklosto tokios situacijos, kaip pavyzdžiui yra statomos mokyklos, o real, realus poveikis tokių statybų bus jaučiamas tik tai po keleto metų, nes pirmiausia reikia pasakyti pastatą, tada įdarbinti, išmokyti mokytojus ir paskui dar mokinių surasti. Taigi, švietimo poveikis yra jaučiamas tik tai po keleto metų, švietimo projektų poveikis. Todėl nereikėtų čia žiūrėti vien tik tai į, į greitus rezultatus, į rezultatų greitumą. Reikėtų pasižiūrėti ir į ilgalaikius rezultatus. Jau dabar pradedu gauti pakeitimų pasiūlymų. Pats esu šiek tiek pakeitimų pasiūlymų pateikęs. Ne, ne todėl, kad būčiau kažką tai pamiršęs, Tiesiog nepakanka e, vietos e, rengiant pranešimą viskam, todėl teikiu keletą pakeitimų. Tikiuosi, kad juos bus atsižvelgta ir aš lygiai taip pat pasakysiu, jog pats atsižvelgsiu į e, pakeitimų pasiūlymus bei siūlysiu pakeitimų, kompromisus. Ačiū poniai Kasmarekai. Dabar žodis nariams, ponia Kretų. Ačiū. Noriu pirmiausiai pasveikinti poną Kačmariką, kaip pranešė. Noriu pasveikinti nuveikus sunkų darbą, rengiant šią ataskaitą. Be abejo, naujausi iššūkiai, kurie tenka tarptinė bendruomenė, tai yra klimato kaita, tai yra maisto, apsirūpinimo maisto problemas, tai yra konfliktai. Visą tai iš tikrųjų yra labai įvairios temas ir kaip jau spindėjo daugelį kitų diskusijų dėvė komitete. Um, Aš norėčiau pakomentuoti šitą. Kai kalbame apie vystimo politiką, užsimename apie veiksmingumą. Aš manau, kad labai svarbu būtų spręsti įvairaus pobūdžio netoligumus besivystančiose valstybėse. Ir e, tik tai tai leis pagalbą padaryti veiksmingesnę. Mes daug kalbame apie neligybę ir tai yra didelė besivystančių valstybių problema. Mes daugiausiai kalbame apie socialinę, ekonominę neligybę, lyčių neligybę, nors ne vien. Ir, kaip jau minėjau, aš pasiūliau FEM komitetui, moterų reikalų komitetui, e, pateikti keletą pakeitimų, kurių pasigėdau e, šiame pranešime, kadangi manau, kad lyčių lygybė, e, moterų klausimai, žmogaus teisų sauga, visą tai yra esminės prielaidos norint užtikrinti tvarę plėtrą ir veiksmingą pagalbą. Uh, Mano požiūriu taip pat e, šioje ataskaitoje šiame pranešime yra labai svarbu tai, kad užsiminta apie būtiną prieigą prie būtiniausių socialinių paslaugų. E, tai būtų vienas iš rodiklių vykdant tūkstantmečio plėtros planus. Na, kalbant apie projektus, mes turėtume ne tik tai skatinti besistančias valstybės e, laikytis e, tarptautinių e, aplinkos saugos skaidrumą ir kai kur kitus standartų, bet taip pat ir laikyti žmogaus teisų standartų. Na ir galų gale. E, Kai kalbame apie pagalbą, mes turėtumėm taip pat e, daug kalbėti apie moterų padėtį tose šalise ir turėtumėm taip pat nepamiršti kitų grupių, pažiūrėjau, negaliųjų. Be abejo, raginti investuoti į vaikus bei jaunimą. Taigi, po diskusijų su ponu Piebalgu dabar aš e, labai džiaugiuosi matydama pranešime paminėta vystimas ir švietimą ir e, šių problemų aktualumo propagavimą Europoje. Tai yra, kada e, žmonėm ir, ir, ir vyriausybėms, e, sprendimų prieimėjams e, aiškiai yra parodė, kad labai svarbus uždavinys būtų pasiekti tą įsipareigojimą iki 2050 metų vystimus įskirti 0,7 procentus bendro nacionalinių pajamų. Na, mano akimis tai yra beveik neįveikiama užduotis, tačiau bet kuriu atveju tai jau yra kita diskusija, o šiaip ačiū už teiktą žodį. Ačiū toliau, ponės Argentinį. Ačiū. Aš maniau, kad pirmiausiai bus sutikęs žodis liberalams. Aš norėčiau padėkoti ponui Kačmarikui už puikų pamėginimą aiškiai išdėsti problemą. Kita vertus, manau, kad e, viskas dar nėra iki galo aišku. Aš klausiu, pana Bivilgo, ką reiškia, pavyzdžiui, tas e, įtraukiantis augimas. Ir neveltui aš tą klausimą kėliau. Aš skaičiau jūsų aiškinamą į memorandumą arba aiškinamą į pareiškimą, tačiau nemanau, kad to pakanka. Jeigu mes turime naują ES arba ES komisijos viziją, kai kalbame apie vystimo politiką, Ir jeigu apibrėžimas reiškia, kad taip, mes turime menį augimą, tačiau augimą nebūtinai išreikšta procentais ar kiekybiniais e, rudmenimis, bet veikiau apie tam tikrą e, jausmą, tam tikrą e, emocinį pojūtį. Kaip mes tai išmatuosime po, tarkim, dešimtmečio, kaip galima e, išmatuoti sėkmės laipsnį e, tokiu atveju. Taigi manau, kad visa formuotė nėra labai racionali, Nekalbu, ponė Kačmarkė, apie jūsų pranešimą ar jūsų nuomonę. Aš veikiau savo žodžius taikau ponui Pibelgui. Jisai kalba apie naują viziją. E, šiaip pat taip sudūrėme su ekonominė krize. Visos e, šalis vienaip ar kitaip e, dabar kovoja dėl įvairiausių biudžeto perskirstimų, biudžeto eilučių. Ir turime būti labai atsargus, jeigu kalbame apie veiksmingesnį, mažesnės pinigų sumos panaudojimą Tai tą turėtumėm ir įvardinti aiškiai, o dabar viskas tarsi dangstoma įmantriom frazėm, tokiom kaip tas e, įtraukiantis augimas ar panašiai. Reikėtų aiškesnių e, formuluočių ir tai turėtų būti standartas taip pat ir ateityje. Panasimo. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kašmerikui už pastangas. E, už tai, kad pateikėm šį dokumento projektą. Ir aš manau, kad visiškai normalu, visiškai normali prielaida, jog mes šelni pranešėjai galėtumėm e, daugiau mažiau pritarti šiam dokumentui, galbūt kai kurios dalykus patikslinę. Problema iš tikrųjų yra ne tai, ką pristatė pans Kačmarikas, o veikiau. Vat pati žalioji knyga kelia tam tikrų klausimų, tai yra tas dok dokumentas, kurį pateikė komisija. Uh, sukelia daug diskusijų. Komunikatas, kurį komisija ketina parengti, taip pat gali kelti daug klausimų, kadangi ten yra nemažai neįspręstų, neatsakytų klausimų. Komisija pažadėjo dokumentą pateikti rugsėjo mėnesį. Šis dokumentas bus paskelbtas rugsėjai. Tačiau iš pradžių buvo žadėta ankstesnė data. Taip pat manau, kad reikėtų pasinaudoti dviem tyrimais, dviem studijomis, kurios buvo atliktos, e, kuris e, nagrinėjame netaip seniai. E, be kita ko, turiu pasakyti, kad dokumento dėl vystimo politikos angliškasis ir vokiškasis tekstai skiriasi. Vokiškame tekste kalbame apie platesnį ekonominį augimą, tu tarpu angliškame tekste kalbame apie įtraukiantį augimą ir panašiai. Uh, netgi ant viršelio tas augimas apibrieštas kiek kitaip. Taigi mes kalbame apie ekonominį augimą, kuris nėra iki galo aiškiai apibrieštas. Kyla klausimas, ką mes turime meni, kai kalbame apie augimą ar ekonominį augimą, ar kalbėsime apie visų gyventojų sluoksnių įtraukimą, ar reikės e, vykti kažkokias tai turto perskirstimo reformas, apie turto perskirstimą iš e, turtingesnių sluoksnių, skurdesniems ar panašiai, ar mes kalbame apie bendrą didesnę gerovę, suklestėjus ekonomikai, kada gali išaukti daug papildomų reklamų, tačiau viskas vyksta sklandžiai. E, aš manau, kad iš tikrųjų e, buvo labai teisingai pastebėta, kad nelabai suprantame, apie ką tiksliai mes šnekame. Tai viena pastaba. Kita pastaba, kurią norėjau sakyti, aš dariau prielaidą, kad komisija čia turėtų na, nuties savo kažką kelią, o ne tiesiog sukiotis vietoje. Jis turėtų patikslinti kai kurios dalykus, paaiškinti juos, o to nematome. Mons Kašmarikas pasinaudoja vairiom frazėm ir taip pat paragino mus teikti pakeitimų, kurie leistų kai kurios dalykus aiškiau išdėstyti, aiškiau apibriežti. Tačiau nežinau, nesu tikra, ar mes ne ar mūsų keliai neįsiskyrė. E, Aš su juo dar pakalbėsiu apie tai, aš sėsiu prie pana Kšmariko ir išsiaiškinsiu, ar mūsų pakeitimai nesuka priešingą linkmenį, jeigu jis norėtų. Bet kuriuo atveju, manau, kad kai kalbame apie e, kovos su skurdu, komisija vėlgi turėtų atlikti savo namų darbą ir e, pateikti papildomų patikslinimų. Aš ketinu pateikti pakeitimų, kurie kuriuose bus reikalaujama viešųjų paslaugų, kadangi mes norėtume traukti ne tik tai e, privatų sektorių, labai svarbus aspektas, e, kai kalbame apie vystimo politiką, yra būtent viešasis sektorius, valstybinis sektorius. Ir e, vertinant iš šių pozicijų, manau, kad mes turėtumėm iškelti klausimą, jog reikia teikti paramą mažiausiai išvyščiam valstybėm laikantis Vašingtono sustarimą arba konsensusą. E, manau, kad labai svarbu, jeigu ES pateiktų labai konkrečius pasiūlymus, e, kaip ištaisyti padėti tose sektoriuose, kur e, reikia dabar kreipti visai tą linkmę. Kągi, panas Kjörns, o po to komisijos atstovas. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išsakyti keletą minčių dėl e, mūsų aptariamo pranešimo, kuris tikrai yra geras. Dabar įtrauktimi paremtas augimas. Pone Sažantinė teisi, sakydama, kad mes čia naudojame tam tikrus terminus, nelabai suvokdami, kągi tai reiškia, ne visi vienodai interpretuojame e, tuos terminus. Taigi galėtume kai ką dabar kai ką išsiaiškinti, ar paremtimi įtrauk, pa, įtrauktimi paremtas augimas yra e, atskirtimi paremto augimo prieštara. Tai reiškia, kad įtrauktimi paremtas, paremtas augimas skurdžiai gyvenantiems žmonėms padeda. Nu, ir atrodo, kad dabar global, dėl globalizacijos skurstančių žmonių atsiranda visur, tiek besivystančiose, tiek ir kitose šalise. Ir čia yra tikrai labai svarbus klausimas e, vykdant vystamąją pagalbą. Kokias skurdžiai gyvenančių e, žmonių grupės apimtume šia, šiomis programomis? Jau ankstesnių diskusijų metu buvo klausta, ar skurdas bus naikinamas ir tose šalise, kurios turi pajėgumų tai padaryti pačios, ar susitelksime tik tai ties tomis šalimis, kurios pačios neturi pajėgumų kovoti su skurdu. Aš sakyčiau, kad pirmiausia pagalba turi būti orientuojama į skurdžias valstybės, kaip manoma, mažiau išsivyščiusias valstybės. Na ir E, galbūt reikėtų pasinaudoti ir kitais instrumentais, ne vien tik tai visumosios pagalbos instrumentais, kovojant su skurdu. Tai čia taikoma būtų kitoms šalims. Ir mūsų pačių šalyse galima būtų tai daryti, kovoti su skurdu. Tai yra per sveikatos politiką, per fiskalinę mokesčių politiką. E, reikėtų galbūt solidarumo priemonės čia gausinti. Na ir dabar dėl veiksmingumo didinimo. Tai e, pritarčiau tam. Aš esu vienas iš tų, kuris pageidauja, kad e, didysis dešimtukas atsižvelgtų į naują sudėtingą susikloščiusią situaciją, tai yra skurda kylanti dėl globalizacijos, o kaip žinia, dėl globalizacijos yra sukuriama nemažai turto, tiksliau jos dėka Taigi šis toks paradoksas atsiranda. Dabar perduosiu žodį komisijai, paprašysiu kalbėti labai trumpai komisijos atstovą, nes mums trūksta laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėtume pasveikinti poną Kašmareką parengus šį pranešimą. Komisija remia jūs e, tikrai nemažai klausimų e, minėtų jūsų pranešime. Dabar dėl proceso, dėl datų. E, po žaliosios knygos pasirodysantis komunikatas, ko gero, bus paremtas, parengtas tarp Liepos ir rugsėjo mėnesių. Dabar dėl įtrauktimi paremto augimo, dėl svarbiausio mūsų nagrinėjimo klausimo. Komisijos uh, komunikate turėtų būti aiškiau paaiškinama, kasgi yra tas įtrauktimi paremtas augimas. Kaip kad komisijos narys sakė, reikėtų tai padaryti. Pirmiausia, kasgi tai yra Tai yra augimas, kuriame gali dalyvauti visos visuomenės grupės, ypač e, skurdžiai gyvenančios visuomenės grupės. Na ir svarbiausias čia dalykas, to augimo vaisiai turėtų būti teisingai paskirstomi visiems, rezultatai tiksliau. Tai e, vienas iš šių aspektų būtų labiau susijęs su procesu, kurio metu visuomenės grupės, ypač skurdžios visuomenės grupės, turi galimybę prisidėti prie šio augimo. Na, o kitas aspektas susijęs jau su augimo rezultatu. Kaip tie rezultatai e, bus paskirstomi remiantis teisingumo principais. Na ir e, komisija e, pasistengs parengti apibriežti arba bent jau kažkokį tai aiškesnį paaiškinimą, kasgi yra tas įtrauktimi paremtas augimas. Mūsų tikslas, kaip žinia, nėra tai, mūsų tikslas yra skurdo mažinimas. Reikia pasižiūrėti, kaip per vystimo politikas ir kaip per finansinę pagalbą galima būtų kovoti su šią problemą. Kaip žinia, vystimo politika nėra e, tiesioginė pagalba, Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip vystimo politika bei pagalba gali prisidėti prie e, neišsivyščiusių šalių augimo, įtraukiant visas visuomenės grupės. Pirmininkė, ačiū. Priminsiu tik tai, kad iki e, balandžio 14 dienos, ketvirtadienio 18 valandos galite teikti pakeitimus. Pereikime dabar prie kito galbūt klausimo, ar iškilo čia kažkokių tai problemų kažkam, sako pirmininkė. Atrodo, kad žalieji paprašė čia dar pratesti terminą, bet jeigu niekas neprašo, tai... Na, gerai. Perikime prie kito klausimo. Ar būtų galima pratęsti terminą iki penktadienio vidurdienio? Būtų daugiau laiko. Gerai, priimta. Dabar perikime prie e, rinkimų Ugandoje stebėjimo misijoje ponas Eduardas Sikliūna, nežinau ar gerai ištariu pavardę, atvyko pas mus. Jis yra ES stebėjimo misijos vadovas. Prašom, ponė Ciklūna. Uh, Ačiū, ponė Pirinkė. Atsiprašau, bet aš galiu čia būti tik tai pusę šešių, nes kitame komitete turiu dalyvauti balsavime. Prezidento ir parlamento rinkimai įvykė vasario 18 dieną. Misija buvo gana sėkminga, dirbus komandinė duose, ten buvo daugiau kaip 60-20 narių, įskaitant gerus ryšius su Europos parlamento nariais, kurie prisijungė likus kelioms dienoms iki rinkimų ir dar pasiliko porą dienų po to. Noriu padėkoti asmeniškai ponui Zeleriui, kuris bendradarbiavimo e, ir jis leido man čia pasisakyti apie tos rinkimus, nes perkeliame pasisakymo laiką. Misija prasidėjo gana vėlai, savaitę prieš nors visi buvo vietoje. Ir misijos vadovas surinkė spados konferenciją. Per spados konferenciją savaitę iki rinkimus kyla spaudimas iš žiniasklaidos, kai nori sužinoti, ar mes komentuosime apie tai, kas vyksta ir kas vyksta. Paprastai mes atsisakome tai daryti. Mes norime stebėti, o ne kištis į rinkimų procesą svarbesnis preliminarus pranešimas duodamas rinkimų dieną, patikimas rinkimų dieną, tai yra diena po rinkimų ir iki rezultatų paskelbimo, tai padarėme sekmadienį. Preliminarūs pastebėjimai buvo tokie, dabar juos rezumuosiu. Ir taip pat pasakysiu, kad visa ataskaita bus pateikta vėliau savaitę nuo gegužės antros iki penktos, tai yra po Velykų. Tokios išvados. Pirmiausia, kokia, kok, kad būtų galima palyginti ir įvertinti rinkimų standartus, su kuo juos reikėtų lyginti. Labai sunku pateikti tokį palyginimą, nes vietos gyventojai iš karto nepasako, e, ar buvo sąžingi ar ne sąžingi rinkimai. Mūsų, aišku, užduotis yra stebėti visus procesus, e, institucijų elgesį ir kiekvieną iš jų pakomentuoti. Pagal mūsų pastebėjimus pagerėjimų buvo palyginti su 2006 metų rinkimais, nes nebuvo smurto nors buvo incidentų. Šios svarbiausia, kas buvo blogai, tai yra tai, kad Na, tai yra, mums rūpėjo tai, kad e, pagerėjimų buvo, tačiau nuvylė tai, kas buvo išvengtinos administracinės ir logistinės klaidos, dėl ko daugelis Ugandos piliečių negalėjo balsuoti. Antra. E, turinčių dar valdžią buvo, valdžia panaudota buvo tiek daug, kad buvo prarastas balansas tarp kandidatų ir politinių partijų. Daug pinigų e, valdančioji partija ar vyriausybė išleido, kartais sunku juos duskirti, nes jos turėjo specialų biudžetą. Ir mes patys matėme, kaip buvo e, mokami pinigai. Šiandien tam pasitaikė incidentų, tačiau apskritai rinkimų diena buvo taiki. Apskritai buvo stengiamasi per daug karštai nediskutuoti matėme, kad policija rinkimų metu elgėsi gana gerai, tačiau po to mes e, sužinojome apie daug incidentų. Tas svarbiausia, kad buvo trūko pasitikėjimų rinkimų komisija. Tai buvo ta pati rinkimų komisija, kuri dirbo per ankstesnius rinkimus, ji buvo cenzuruojama, tačiau vis tiek išlaikyta buvo prezidento ir jie nebuvo, pasisik, nebuvo pasitikima, dėl to, dėl to kilo daug problemų. Mes su jais diskutavome nemažai ir sakėme, kokie dalykai sukels problemų ir jie sukėlė tų problemų. Ir iš tikrųjų tų problemų buvo galima išvengti. Svarbiausia problema buvo rinkimų registras. Taip pat tai, kad nebuvo reikalaujama jokių tapatybės dokumentų iš balsuojančiųjų. Dėl to žmonės buvo siuntinėjami iš vienos apylinkės į kitą, ar trūko jų pavardų, pavardžių e, sąrašuose buvo daug problemų si, bandant atpažinti žmogų pagal labai neaiškę, neryškę nuotrauką, juodai baltą nuotrauką. Kitos problemos buvo susijusios su tuo, kad beveik ne viena iš rekomendacijų pateiktų mano pirmtako, nei viena iš jų nebuvo atsižvelgta rinkimų komisijos. Tai tikrai nuvylė. Gerai buvo tai, kad teismai, turėdami didelį krūvį, stengiasi, kaip galima, galima geriau dirbti, tai mes pažymėme pranešime. Taip pat pažymėjome, kad trūko mokymo, apmokymo E, rinkimuose dirbusiųjų, pavyzdžiui, balsadėžės nebuvo užanspauduotos ir pat panašiai, tai parodė mokymo trūkumus. Net ir op opozicinių politinių partijų atstovai nesugebėjo to pastebėti. Varstybės transliuotojas, kuris turi konstitucinę atsakomybę, nuvylė tuo, kad labai nevienodai suteikia eterio laiką e, vyriausybės partijos ir opozicijos partijams. <clears throat> Mes manome, kad e, Uganda galėjo pasirodyti geriau pagal mūsų rekomendacijas, jeigu būtų jas atsižvelgusi. Tikimės, kad jį tai padarys ateityje. Merci beaucoup. Alors, euh, nous... Ačiū. Atrodo, kad turime problemą. Atsiliekame 15 minučių nuo darbo tvarkės, turėsime e, koordinatorių posėdį dabar. E, iš karto perduotų žodį poniai Nilsen, Nilsen ji paprašė to. Po to e, žodis komisijos atstovai ir viskam skiriamas septynios minutės. Taigi, prašom, ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Esu komitete dabar šiame posėdėje, nes esu delegacijos rinkimų stebėjimo misijos narė. Ponas Siklūna e, pabrėžė labai svarbius klausimus. Aš e, taip pat e, tam pritarčiau. Labai gaila dėl to, kad 2007 metų rekom rekomendacijas nebuvo atsižvelgta. Tikrai labai apgailestauju dėl to ir nerima kelinti situaciją dėl to susiklosti. E, toliau mane nustebino tai, kad e, vyriausioji galiotinė vasario 20 dieną dėl rinkimų Ugandoje e, išsakė savo poziciją. E, išorės veiksmų tarnybai esu pateikusi klausimą, kiek žinau, man bus greitai jau pateiktas atsakymas. Norėčiau pasakyti, kad prieš rinkiminis procesas pasižymėjo gazinimais, bauginimais, a, areštais. A, balsų papirkinėjimų, korupcija. Todėl mane labai stebina, kad vyriausioji įgaliotinė neatspindėjo nuomonės, kurią išsakė ES rinkimų stebėjimo misija. Kaip žinia, misijos kaštai yra tikrai dideli, tiek daug žmonių visą savaitę e, vyksta į šią šalį, todėl labai gaila, kad pinigai išvaistomi veltui, jeigu net nesiremima yra misijos išsakyta nuomonė. Aš jau uždaviau šį klausimą išorės veiksmų tarnybai, tačiau dar ir čia atvykau tam, kad išsakyčiau tai. Mane labai stebina kad štai dabar, tai pavyzdžiui, autoritariniai režimai yra visur mm, ginčiami, prieš juos protestuojama, na, o Ugandoje situacija visai kitokia. Ponios Ešton tarnybos atstovas turėtų būti čia posėdėje, bet atrodo, kad taip nėra. Dabar žodį perduosiu komisijos atstovui. Kas dabar kalbės? Prašom. Dėl jūsų paskutinio pastebėjimo kuris buvo tik išsakytas. Manau, kad detalesnis atsakymas jums bus duotas, kadangi šis klausimas buvo užduotas. Tačiau yra na, du dalykai. Vienas iš jų yra tas, kad yra skirtumų tarp ponios Ashton pareiškimo, kuris buvo bendro pobūdžio, ir stebėtojų pareiškimo, kuris jau buvo gana detalus. Taigi reikia turėti omeny, kad egzistuoja toks skirtumas. Kitas dalykas, kuris galbūt e, labiau atitinka klausimą esmę, yra tas. E, turiu pasakyti, kad mus džiugina pirmiausiai tai, jog buvo daug mažiau smurto. Šį kartą negu per ankstesniosius rinkimus. per ankstesniuosius rinkimus opozicijos kandidatas buvo areštuotas dar e, tris mėnesiai iki rinkimų ir be abejo tai e, apribojo lygias galimybės labai ženkliai, na, tai švelniai pasakyta. Dar vienas pastebėjimas, e, tai yra tik tai antri daug, daugia šaliai arba daugelio kandidatų rinkimai Ugandoje apskritai. Taigi, iš tokios istorinės perspektyvos vertinant, be abejo, galima pripažinti, kad šiokios tokios pažangos vis tik tai esama. Ačiū. Ačiū. Pone Dyva, norėjote pasisakyti? Aš suprantu, kad laikas mus spaudžia. Aš pažįstu e, per 20 metų pirmininką Musuenį ir e, jisai sukūrė pirmąją pasipriešinimo tarybą. E, tada būtent Linda Šioka įtikino jį surenkti rinkimus iš daugelio kandidatų, kadangi jis pats manė, jog Afrikoje tokio tipo demokratija apskritai yra e, nepritaikytina ir jis mane, kad tiesiog apskaitai Afrikos kultūra nesuderinama su tokia demokratinė sistema. Taigi Britanijoje vyko gilios diskusijos, ar mes turėtumėm primetinėti Afrikai tokią vakarietišką koncepciją, ar mes turėtumėm leisti afrikiečiams sukurti savo sistemą natūraliai. Per kokią 20 metų prezidentas e, Mussolini priešinosi vakarų spaudimui šią temą ir jeigu vyriausybė arba rinkimų komisija šiek tiek e, dvėjoja, neskuba priimti tokios konfrontacinės politikos, kurią mes mėginome jam pasiūlyti. Tai e, sakyčiau, kad tame yra tam tikras um, pedagoginės elementas, uh, Faktiškai mes turėtume pasidaryti išvadą, kad su šia šalimi dar reikia padirbėti. Aš tikrai daug praleidau laiko su e, prezidentu ir e, įtikinėjau ilgai, e, jog reikėtų būtent e, tokį kelią pasirinkti. E, buvo gal kokius 20 skirtingų konsultacinių sutikimų. E, jis man aiškintų, sakant, kad Ugandoje netgi Nėra pastatų, kurių dizainas būtų toks, jog jie kažkaip su viens prieš kitą. Pastatai taip pat e, darome apvalus, salės yra apvalios, kad žmonės galėtų sėsti ratu ir tartis. Tai yra savoškai vos ne gentinės tarybos modelis. E, na ir aš manau, kad e, mes turėtumėm daugiau dirbti su Ugando žmonėmis, mokyti juos, aiškinti jiems, jog egzistuoja kitas modelis ir kad jie gali pasirinkti tarp skirtingų dalykų. Taip tikrai turime dabar baigti posėdį. Kitas mūsų posėdis vyks Briuselyje pirmadienį, gegužės antrą dieną nuo 15 iki 18.30. Dabar šioje salėje toliau vyks koordinatorių posėdis. Ponas Deva perims pirmininkavimą, man reikia išeiti. Na ir paprašysiu dabar koordinatorių pasilikti salėje o kitų visų paprašysiu išeiti savo pokalbius tęsti už salės, nes jeigu ne, vėlgi mums pritrūks viskam laiko. Taigi dėkoju visiems dalyvavusiems posėdėje ir iki greito.